So, good morning, colleagues, everybody. We start with our written questions. Labas rytas, kolegos. Pradėsime raš, klausimų raštų svarstymą. Kai kurie kolegos yra Vilniuje, kai kurie Adisabeboje, bet mes susitarėme su tarnybomis, kad vis dėlto galima bus pradėti klausimus. Kilkis, prašau. Oui. J'ai donc envoyé une question sur le Kyrgyzstan qui, nous le savons. Aš atsiunčiau savo klausimą dėl Kirgistano. Parlamentinė demokratija tame regione yra retas reiškinys, tačiau e, keletą mėnesių yra susirūpinimą keliančių reiškinių. Nes ribojamas nevyriausybinio organizacijų veikimas, tačiau parlamente yra jėgų, kurios mėgina apriboti pilietinės visuomenės veikimą, mėginama pakeisti baudžiamąjį kodeksą, kalbama apie valstybės paslapčių saugojimą ir panašius dalykas. Kitaip sakant, visiškai aiškiai matyti mėginimą apriboti pilietinės visuomenės teises. Žmonių, žmogus teisų aktyvistai šalies pietuose taip pat <clears throat> labai persekiojami. Pavyzdžiui, ponas Askarov buvo nuteistas kalėti iki gyvos galvos. Jis buvo kankinamas kalėjime, jo sveikata yra labai prasta. Taip pat ir kiti žmogaus teisų aktyvistai nuolatos yra persekiojami, jie nuolat bauginami. Taigi norėčiau išgirsti mūsų išrės veiksmų tarnybos nuomonę tuo klausimu. Prašau, atsakykite. The... So the... Dėkoju už klausimą atsakysiu į ponios Kilnilsio klausimą dėl Argi, e, Kirgistano. Iš tiesų mes galime pritarti pirmajai jūsų klausimo daliai, kur jūs sakote, kad yra tam tikrų teigiamų tendencijų, kurios pastebimos Kirgistano Respublikoje. Respublika ir toliau tęsia demokratizacijos procesą ir jį lyderiauja tame regione. Mes galime remti šitą konsoliduotos demokratizacijos procesą, stiprindami teisės viršenybės principą. E, tačiau reikia paminėti, kad yra ir problemų, kurios yra susijusios su naujų įstatymo projektu. E, kol kas tas įstatymas dar nėra patvirtintas, e, jis yra tik pateiktas parlamentui. E, taip plačiau tariant, Respublikoje yra erdvės formuotis pilietiniai visuomeniai. Pavyzdžiui, NVO NVO nuolat e, reguliariai dalyvauja e, viešosios tarybos e, posėdžiuose, tai yra tam tikra sprendimų prieimimo proceso dalis, tačiau vis tik kai kurie parlamentarai bando paminti sumenkinti kaip nevyriausybinio organizacijų teises. Taigi mūsų pozicija yra tokia, kad ši iniciatyva nėra gera, ji tik tai suskaidys su, E, Kirgistano visuomenę ir sulėtins demokratinės reformas. Mes labai dėmiai sekame procesus susijusius su tuo įstatymu. Dabar kaip tik vyksta viešosios diskusijos Kirgistane. Yra tam tikrų teigiamų ženklų, e, kurios yra susijusios su civilinė visuomenė. Ir E, civilinės, e, pilietinės visuomenės atstovai kreipėsi į parlamentą. Taip pat e, buvo su, surenkti vieši klausimai parlamente ir žmogaus teisų komiteto pirmininkas patvirtino, kad bus ištirta situacija ir mes tikimės, kad žmogaus teisų komitetas neigiamai nubalsuos prieš tą įstatymo projektą. Taip pat e, šalies ombudsmenas išlei, išreiškė neigiamą nuomonę ir Ir tikimės, kad parlamentarai atmes tą iniciatyvą. To, tas įstatymas dar nėra patvirtintas, e, kol kas vyksta diskusijos ir mes darysime tą, ką ir darėme praeitie. Mes e, e, Kirgistano valdžiai išreikšime savo e, tą susirūpinimą atvirą. Toliau kita jūsų klausimo dalis situacija dėl pono Askarovo. Mums, mes taip pat sekame susidariusią padėtį, sekame teismo procesus, sekame šią, šią situaciją nuo pat pradžių ir mes e, paska, raginame e, peržiūrėti šią bylą. 2012 metais ES delegacija du kartus aplankė poną Askarovą kalėjime. E, spalio 28 mes paskelbėme, raštu pareiškėme savo susirūpinimą dėl vykstančių procesų ir e, paraginome tirti Askarovo pateiktus kaltinimus, kad jį kankino. ir žmogaus teisų komitetas tyria susidariusią padėtį. Toliau dėl galimybės paremti šalies pietus. Yra daug projektų, kuriuos inicijavo Europos demokratijos ir žmogaus teisų iniciatyva. Ir tie projektai yra susiję su, su pietumis šalies. Pavyzdžiui, yra projektas skirtas prekybos vaikais prevencijai Taip pat mes bandome bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis e, ir nors kai kurie pro, projektai yra nacionaliniai, bet jie vyksta tarsi po skėčių Europos Sąjungos. Dėkoju, daugiau klausimų nėra. Manau, kad kitas klausimas yra susijęs su Rusija. Ponas Donskis e, paprašė, kad aš išklausyčiau atsakymą, nes jis šiuo metu dalyvauja Vilniaus viršūnių susitikime. Norėčiau trumpai pristatyti klausimą. E, klausimas yra susijęs su vizų režimo sugriežtinimu e, tiems Rusijos pareigūnams, kurie yra susiję su Sergejaus Magnitskio kankinimu ir nužudimu. Mes kol kas iš tarybos negavome jokio oficialaus atsakymo. E, E, vyriausiai galiotinė neįtraukė šio klausimo į užsienio reikalų tarybos darbo tvarkę. Taip pat susirūpinimą kelia tai, kad e, komisija e, tarsi bando inicijuoti susitarimą, kur 15 tūkstančių Rusijos vadinamų tarnybinių pasų turėtojų bus leidžiama laisvai keliauti po e, Europos Sąjungą ir e, yra manoma, kad dalis tų pareigūnų yra susijęs su Magnitskio byla. E, ir dabar e, kitą mėnesį taryba turėtų pateikti šį pasiūlymą parlamentui ratifikuoti. Todėl mes norėtume paklausti, ar AIVT galėtų pakomentuoti, ar tikrai yra susitarta su Rusija dėl tarnybinių pasų turėtųjų e, laisvo keliavimo po e, Europos Sąjungą ir ar bus suteikta ta teisė tiems pareigūnams. Toliau kitas klausimas, e, kada šis susitarimas bus pateiktas parlamentui tvirtinti ir, ka, ir ar EIVT bei komisija galėtų e, pakomentuoti, kokiu veiksmu ji ėmėsi reaguodama į parlamento pasiūlymą e, apriboti vizų režimą e, tiems pareigūnams, kurie yra susiję su Magnitskio byla ir kodėl buvo nesimta kol kas jokių at, e, aktyvių veiksmų. Tokie būtų klausimai. Um, you... Dėkoju, ponė pirmininkė, jeigu pritarėte visų pirma e, iš mūsų pusės e, atsakysiu, kokia yra EIVT pozicija, o tada suteiksiu žodį kolegoms iš Europos komisijos, iš e, Home generalinio direktorato. Magnitskio byla mums kelia labai daug susirūpinimo, jūs tą žinote, nes mes jau anksčiau esame šį klausimą aptarę ne kartą. Ir iš tiesų Rusijos valdžia turėtų e, tirti, patikimai, atlikti patikimą tyrimą dėl Magnitskio mirties priežasčių ir nubausti tuos, kurie yra atsakingi už jo nužudimą. E, yra inicijuoti du nepriklausomi tyrimai Ir vienas iš tų tyrimų, vienas šių rezultatai sa, e, sako, kad Magnitskis buvo laikomas nežmoniškomis sąlygomis, jis buvo kankinamas ir, ir tai iššaukė jo, jo mirtį. E, taip pat e, vyriausioji galiotinė kelis kart viešai pasisakė šiuo klausimu. svarbiausia būtų, kad išsiaiškinta būtų, kaip buvo nužudytas Magnitskis, dėl ko jisai e, mirė. E, praėjus, praėjus Liepos mėnesį Maskvos e, teismas paskelbė, kad byla prieš Magnitskį buvo teisinga, kad jis yra nusikaltelis e, ir kad jis yra susijęs su korupcijos skandalu. Mes savo poziciją aiškiai išreiškėme e, Rusijos valdžios atstovams ir, ir toliau tęsėme e, tą bendravimą su jais, nors jau praėjo keturi metai nuo pono Magnitskio mirties. Ponas Van, Rompoj, Van, Van Rompojus yra 2012 m. balandžio mėnesį nusiuntęs oficialų raštą Rusijos pareigūnams, kur, kuriame reikalauja iš Rusijos valdžios priimti uh, atitinkamus sprendimus. Šiandien kaip tik vyksta žmogaus teisų e, konsultacijų e, posėdis Briuselėje su Rusija. Ir mes e, ir toliau aiškiai išreiškėme vilti, kad ši byla bus e, aiškiai tyriama. Taip pat iš mūsų pusės galiu pasakyti, Galėjau tiek pasakyti, o manau, kad likusi e, klausimą turėtų atsakyti komisija. Sutiksiu žodį ponui Diterai Špalment iš DJ Home um, vizų skyriaus. Ačiū, ponė Pirmininkė, labas rytas. Iš tiesų, mes dabar iš tikrųjų derame su rusais dėl vizų supaprastinimo režimo tai būtų atnaujintas vizų ap, atnaujinimo, e, supaprastinimo e, režimas, nes, kaip žinote, jau galiojo, jau buvo e, galiojęs toks, toks, toks sustarimas ir dabar mes iš naujo jį persvarstome, kitaip tarome, mes modernizuojame galiojantį susitarimą. Ir dabar iš tiesų turėtume mandatą dėrėtis dėl šio atnaujinimo sustarimo. Mes galime e, taip pat kalbėti ir apie tai, kad turintiems biometrinius pasus galima būtų atvykti į Šengeną be vizos. Iš tiesų e, dėrybos dar nėra pasibaigusios, galima sakyti, kad jos yra užstrigusios, nes iš ES pusės yra nemažai valstybių narių, kurios, kurioms kelia nerima tokios kategorijos asmenys dėl saugumo klausimų, todėl mes sustojome ir tikrai dar labai toli yra tas taškas e, ar tas laikas, kai galėtumėm pateikti tarybai arba parlamentui šį sustarimą, kad ir jie jį patvirtintų. Taigi, to, taip dabar vyksta dėrybos. Ką dar galėčiau pridėti? kalbant apie konkrečiai Magnitskio bylą, žinoma, valstybės narės turi galimybę e, bet kokį asmenį, kurio jie, jos nenori įsileisti į savo teritoriją, gali jo e, duomenys suvesti į šiandien informacinę sistemą. Tai reikštų, kad tas asmuo, jeigu jis ar ji kreiptųsi dėl vizos ar atvyktų prie išorinių ES sienų, tada tas asmuo nebus įleistas tiesiog ES. Yra tokia galimybė, valstybės narės turi tokią galimybę ir čia komisija negali nieko pasakyti, mes neturime prieigos prie šiandien informacinės sistemos, nežinome, kas yra joje, taigi tai yra tik tai valstybių narių kompetencija ir yra tokia galimybė. Tai šiandien galiu tiek pasakyti, jeigu bus daugiau klausimų, mielai atsakysiu. Ačiū. Sakėte, kad dar labai negreitai galėsite pateikti tarybai ir parlamentui šį susitarimą. Ar galima tai suprasti, kad taip, kad ne per šią kadenciją mes gaus, parlamentas gaus šį dokumentą? E, sudėtinga nuspėti. Mano asmeninė nuomonė mažai tikėtina, bet visgi įmanoma. Dar mes ir sausį susitiksime ir vėliau. Rusai savame suprantama labai nori, kad pasistumėtų šios dėrybos, nes čia kalbame bendraja prasme apie judumo supaprastinimą, žmonių judėjimo tarp, e, tarp, tarp Rusijos ir ES, o tie e, darbuotojai, tie, tie valstybės darbuotojai yra tik labai maža dalis visų Rusijos piliečių. Taigi, e, kol kas nedidelė dalis valstybių narių blokuoja šias dėrybas. Ir aš asmeniškai nemanau, kad labai greitai tas blokavimas baigsis, bet visko gali būti. Taigi, pamatysim, pagyvensim, pažiūrėsim. Turim dar grįžti koreperą, su šio klausimu ir tada prieš baigdami dėrėti dėl sutarties prieš ją pasirašydami, koreperas paprastai kelia ir dar vieną reikalavimą, kad toksai susitarimas turi būti, e, jį reikia pažiūrėti ir bendrai ES Rusijos santykių e, šviesoje. Taigi, dar reikės įvertinti ir bendrai ES Rusijos santykius. E, Taigi šita antroji sąlyga, kaip mes ją vadiname, ją įgyvendinant galima, gali visko atsitikti, galim visokiausių aspektų išvelgti vertinami Rusijos ir ES e, santykius. Pavyzdžiui, keleivio įrašo sistema, kurią įvedė Rusija, kuri mums nepatinka. Taigi Taigi gali sustabdyti ne tik vizų susitarimą, bet ir apskritai e, konkrečiai galimybę atvykti į ES be vizų tam tikroms e, kategorijoms kelio, keleivių. Ačiū, ponia Gomes, dėl Kazakstano. Jos klausimas vakar vakare gavau jos laišką, kad jinai dabar keliauja, vyksta iš susitikimo Adis Abeboje taigi negali dalyvauti mūsų posėdėje ir nematau ne vieno socialisto kolegos, kuris galėtų išklausyti atsakymą, ar būtų galima gauti atsakymą jos klausimą raštu. Taip, ačiū. Tada pono Katsako klausimas dėl turkmėnų bendruomenės bauginimo Irake. Vakar mes apie tai kalbėjome Ir nes buvo klausimai, dėje buvo labai mažai laiko ir jūsų kolega negalėjo atsakyti į tą klausimą. Būtų gerai gauti, jinai sakė labai trumpai, būtų gerai gauti raštu šį atsakymą. Ačiū, dabar mano, mano klausimas neteisėti veiksmai prie Graikijos vandens ir e, že, e, sausumos sienų. Vokietijos nevyriausybinė e, e, organizacija, kovojanti, dirbanti prieglapšio srityje, išreiškė susirūpinimą dėl, dėl e, to, kas vyksta prie Graikijos jūrų ir sausumos sienų. Dauguma Tai dauguma yra sirų e, pabėgėliai, kurie bando atvykti į ES, e, ieškodami apsaugos ir norėdami susijungti su savo šeimomis, kurios gyvena kitose ES valstybėse. Ir, ir šie pabėgėliai um, aiškina, kad iš jų yra atimami dokumentai ir be pasų ar kito dokumento jie negali e, dalyvauti šeimos susitikimo programuose arba e, prieglapšio programuose, kurios yra numatytos kai kuriuose valstybėse narėse. Be to šie e, pabėgėliai nėra oficialiai registruojami ir jų neklausama net ir asmeninių duomenų, išskyrus tai, kad paklausama jų e, tautybės, pilietybės. Taip, taigi jie negali prašyti tarptautinės pagalbos E, taip pat negali pasiskūsti dėl to, kad jie taip yra neteisėtai atstumiami, e, jie paliekami Egėjo jūroje, e, tiesiog vandenyje, tiesiog išstumiami, nustumiami tie jų laiveliai ir paliekiam, paliekami vandenyje, liepiant grįžti į Turkijos vandenį, vandenis. Taip pat buvo pranešimų apie smurtą, kai kartais net ir kankinimus e, Taip pat pabėgėliai buvo suimti Turkijos atitinkamų institucijų, e, siekiant juos gražinti į jų kilmės šalį. Taigi norėjau paklausti, kokių galima būtų imtis e, priemonių prieš Graikiją e, už tai, kad jinai nesilaiko pabėgėlių, dokumentų susijusių, direktyvų susijusių su pabėgėlių prieimimo tvarka Frontexo veikimo zonoje įvyko dauguma šių incidentų, kiek Frontexas yra e, įsitraukęs į šį reikalą, ypatingai m, programa Poseidonas. Taip pat kaip galima užtikrinti, kad Frontexas ne, nevykdo žmogus teisų pažeidimų prie Graikijos sienos. kaip užtikrinti, kad prie Graikijos sienos nėra e, vykdomos žmogaus teisų pažeidimai. E, yra kalbama šitame dokumente apie ypatingas pajėgas, kokios tai pajėgos ir kokiu galiojimu jos turi. Ačiū. Šarmen Ily. For e, pareigūnė iš Home generalinio direktorato, vidaus reikalų generalinio direktorato ir taip pat atsakinga už Frontexą. Tai jie atsakys į klausimą. Ačiū. Dėkoju už klausimus. Atsakysiu iš eilės. Pirmas klausimas. E, pabėgėlių procedūrų direktyva. Komisija paskutiniu metu nes netyrinėjo šio, šio atvejo dėl reformų Graikijoje. Komisija stebi, kaip yra vykdomos reformos ir padeda Graikijas įvykdyti. Todėl e, šis atvejis nėra tyriamas. Kalbant apie direktyvos įgyvenimą per pastarosius dviejus metus, komisija e, vertino, kaip ši direktyva yra gyvenama visose valstybėse narėse, taip pat ir Graikijoje. Ir mes bendravome, e, bendravome su Graikijos atsitinkamo institucijom šio klausimu. Antras klausimas dėl Frontexo. Komisija buvo informuota, Frontexas informavo, komisiją, kad e, buvo tariamų e, skundų dėl atmetimo pabėgėlių per jų operacijas. Frontexas dirbo ir su pagrindiniu teisų pareigūnų. E, Graikijos atitinkamos institucijos pareiškė, kad ištyrusios šį pranešimą nerado jokių pažeidimų. Trečias klausimas, ką mes darome? kalbant apie pareiškimus dėl žmogaus teisų pažeidimų per Frontex operacijas, kągi mes darome? Mes pareišk, pareikalavome pasiaiškinimų ir iš valstybės narės, ir iš Frontexo, mes užmeskame um, kontaktą su valstybė narė ir bandome susidaryti pilną vaizdą kas, to, kas vyksta. E, Frontexo prašome iš karto susisiekti su valstybė nare ir ir raginame juos panaikinti bet kokius net, neteisingus veiksmus operacijose. E, Frontexas tikrai stipriai pagerino e, žmogaus žmogaus teisų e, su žmogaus teisės susirtim susijusius dalykus. Dabar ten veikia ir patarėjų taryba ir yra atitinkami dokumentai priimti. Ketvirtas klausimas susijęs su, su finansavimu. ES finansavimas susijęs su sienų priežiūra ir pabėgėliais yra skiriamas taip. Mes vertiname valstybių ir nacionalinėse programuose pateiktas, pateiktus veiksmus ir vertiname, ar jie atitinka žmogaus teisų nuostatas ir tada yra deramasi su valstybėmis narėmis, kuriuose pamatome galimų pažeidimų. Komisija gali svarstyti ir svarsto bet kokius rimtų žmogaus teisų pažeidimų e, pareiškimus. Kalbant apie ypatingąją operaciją, mes kol kas neturime informacijos apie tai, kokia, tai yra, kokia yra ta ypatingoje institucija, apie kurią kalbame ir kokia kam jinai yra atskaitinga Graikijoje. Mes tikriname visų susijusių, su, su pabėgėliai susijusių institucijų darbus ir galimus pažeidimus. Ačiū. Ačiū. E, teisingai supratau, jūs vykdote tyrimą. Tyrimą tų atvejų, kuriuos gavote iš Vokietijos nevyriausybinės organizacijos. Jūs Kaip supratau, sakote, kad kol kas neturite atsakymo, tęsėte darbus. Taip pat sakėte, kad Frontexas stipriai pasistumėjo gerąją pusę e, žmogaus teisų srityje. Taip aš jums pritariu, manau, kad 2009-aisiais jie net neturėjo mandato dirbti žmogaus teisų ir pagrindinių teisų apsaugos rytyje. Frontex nuo žmogaus teisų pareigūnas dalyvavo, pareigūnė dalyvavo šio komiteto mm, posėdyje. E, pačioje pradžioje tos darbo atvarkės, manau, kad dabar ta darbo atvarkė jau yra įgyvendinama. Ir Poseidono sausumos ir jūrų operacijos atveju įvyko labai rimtų žmogaus teisų pažeidimų. Taigi Frontexas turi galimybę sustabdyti tokias misijas, tokias operacijas. Taigi turime dar kartą paklausti, ar jie tyria, ar jie žada stabdyti, nes pirmą kartą jie turi kreiptis į Europos parlamentą, turi atsiskaityti Europos parlamentui per dvius ar tris metus jie atsiskaito gana retai ir kai sužinoja, kad vyksta, sužinoja, kad vyksta tokie pažydimai, mes manome, kad jie turėtų atsiskaityti dažniau. Dėkoju dėl pirmo klausimo. Mes vertiname e, prosil organizacijos ataskaitą ir kol kas vyksta tyrimas dėl pateiktų e, teiginių toje ataskaitoje, kalbant apie Frontex. Pagal Frontexo reglamentą pagrindinių teisių pareigūnas turi užtikrinti stebėsenos mechanizmą, kuris būtų veiksmingas ir dabar būtent vyksta darbai siekiant įtvirtinti tą mechanizmą. Taip pat norėčiau e, pabrėžti, kad Frontexo vykdomasis direktorius e, yra gali nutraukti arba apriboti tam tikras operacijas, jeigu yra įrodoma, kad pažeidžiamos pagrindinės teisės. Taigi tai yra vykdomojo direktoriaus sprendinis. Dėkoju ir norėčiau Jūs informuoti, kad mes čia savo žmogaus teisų pakomitetėje e, dažnai sustinkame su e, ombudsmenė, ponia, e, ponia Oreilį nes ji taip pat kelia klausimus e, Frontexui. Sausį įvyksta sustikimas, kitas sustikimas su ponia Oreilį šiuo klausimu. E, manau, kad baigėme visus klausimus. E, labai atsiprašau, kad ne visi kolegos galėjo dalyvauti. Dabar žvelgiu E, į mūsų ratą. Mūsų kitas darbos vargės punktas yra kankinimo panaikinimas pasaulyje. Ne, atsiprašau. E, pirmiausia, nagrinėsime naujausią EIVT informaciją apie nedideliotinius žmogaus teisų padėties klausimus. Mes kalbėsime apie Izraelio politiką susijusią su uh, universal E, nuolatinės peržiūros Izraelis, e, ar Izraelis tęsia bendradarbiavimą dėl šios peržiūros. Nes dabar spalio 29 dieną turėjo būti pateikta antra apžvalga Izraelio vyriausybė e, atsisakė pateikti antrą ataskaitą sausio mėnesį ir e, Izraelis tampa pirma šalimi, kuri boikotuoja šį procesą. Spalio 27 dieną Izraelio premjeras Netanjahu e, pasakė, kad Izraelis žada dalyvauti šiame procese. E, ir Izraelis abejoja e, žmogaus teisų tarybos veikla. Ir Izraelis atrodo, e, kad pastoviai pažeidinėja bendradarbiavimo procedūrą pagal e, rezoliucijos 5138 straipsnį. Dabar norėtume išgirsti iš EIVT aktualiausią informaciją šio klausimu. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, iš tiesų atsakysiu trumpai, nes galiu tik tiesiog patvirtinti tą informaciją, kurią jūs dabar pateikėte spalio 27 dieną. E, Izraelis patvirtino, kad e, kad jis pateiks atitinkamą apžvalgą dėl to, kad e, ji turėjo šiaip, jos pateikimas buvo numatytas e, sausio mėnesių, dabar jis pateiks vėliau. Taigi, kalbant apie tos apžvalgos universalumą, mes manome, kad tai yra aktualu ir pačiam Izraeliui tai yra galimybė Izraeliui e, pristatyti savo žmogaus teisų klausimus, sureaguoti į ES rekomendacijas, bet kol kas e, joks darbas nebuvo nuveiktas, bet mes tikimės, kad išgirsime e, Izraelio balsą ir mes tik džiaugiamės, kad Izraelis patvirtino, kad pateiks apžvalgą. Mes taip pat tai sveikiname dėl to, kad jeigu viena šalis pradeda boikotuoti tas periodinės apžvalgas, tai iškyla grėsmė visai, visam mechanizmui. Kalbant apie jungtinių tautų žmogaus teisų reformą, tai būtent ta universali periodinė apžvalga yra vienas iš patobulinimų e, darbo žmogaus teisų srityje. Dėkoju už naujausią informaciją. Mes aptarsime e, šią e, situaciją su savo delegacija, kuri vyks į Ženevą. Ir e, kaip tik kitą savaitę ruošiamės vizitui į, Džene, į Ženevą. Tai yra geros naujienos mums. Taigi, ką dabar daryti? Turėtume kalbėti apie kankinimo panaikinimą pasaulyje. E, pranešėja Veronik de Kaiser skuba į mūsų posėdį. Žvelgdama į salę, matau, kad yra šešėliniai pranešėjai, yra ponia Gal, ponas Donskis yra Vilniuje, ponas Demesmarker irgi e, ateis, e, ponia Veržyja dar yra šešėlinė pranešėja, kaip ir ponas Tenok. E, galbūt aš pasiūlysiu taip. Iš pradžių galbūt palaukime keletą minučių, kol ateis Veronik, nes iš tiesų nėra prasmės nagrinėti pranešimą, kai nėra pranešėjos. Ir mes nutarėm e, šiandien nagrinėti šį pranešimą dėl to, kad praėjusi kartą, kai jis buvo įtrauktas į mūsų darbo tvarkę, ponė Veronik sirgo ir taip pat negalėjome nagrinėti. Taigi, kelių minučių pertrauka. Okay, colleagues, so Veronique uh, arrived. Kolegos, atvyko Veronika, ji tikrai atvažiavo automobiliu nuo Vokietijos sienos tam, kad sudalyvautų šiame posėdėje. Na, tai aš pristatysiu temą. Mes esame kalbėję šią temą apie kankinimų išnaikinimą pasaulyje, apie kankinimų uždraudimą, taip pat buvo tarptautinė uh, kankinimo aukų diena. Komisija 2007 metais jau buvo parengusi tokią studiją, kaip ES gairės šiuo klausimu yra taikomos. Manau, kad tar, Europos Sąjunga sustiprina savo pas, pastangas šioje srityje ir toliau labai intensyviai stengiasi kovoti prieš kankinimus ir saugoti padėti kankinimo aukoms. Trys klausimai šiame kontekste yra svarbus. Nuo 2012 metų turime naujas komisijos gairias, kuriuose yra labai aiškiai nubrėžtos mūsų politikos ambicingos ir aiškios linijos. Visiškas kankinimų išnaikinimas yra mūsų galutinis tikslas. yra atvykę keletą šių pranešimų šešėlinių pranešėjų bei pagrindinė pranešėja Veronik. Veronik, jeigu esi pasirengusi, galime pradėti svarstyti šį pranešimą ir jo pažangą. Ačiū, pirmininkė, ir ačiū Jums labai, kad palaukite, kol atvyksiu. pranešimas apie kankinimus yra Taigi tai yra pranešimas, kuris svarbus tiek dėl to, kad pati tema yra labai svarbi, tiek ir dėl to, kad, lab, kad ES yra labai aktyvi šioje srityje, čia dirba daug nevyriausybinio organizacijų. Na, aš aišku, šitas pranešimas tai nėra kažkokia sensacija. Mes tiesiog norime įvertinti savo darbo našumą, darbo efektyvumą ir sustiprinti tą darbo našumą. Norime, kad, kad visi atkreiptų dėmesį į tuos įrankius, kuriuos jau esame parengę ir sukūrę. Ir norime pasižiūrėti, ką dar būtų galima tuose įrankiuose patobulinti ir kiti du dalykai, kurie ganėtinai svarbus ir kurie dar nepakankamai išplėtoti e, šioje srityje. Taigi, e, mano pranešimas šiaip dar yra gana nedidelis todėl dar yra tikrai vietos pakeitimams ir papildymams, noriu tą pasakyti ir šešėliniams pranešėjams. Mes du kartus surengėme konsultaciją su nevyriausybinės organizacijomis, jos pakomentavo, kad išreiškė savo nuomonę ir aišku, mes tikrai galėsime dar pakeitimų, teikdami pakeitimus, patobulinti patį pranešimo tekstą, atsižvelgdami į tai, ką mes išgirdome tose diskusijose. Kuo rėmėmės? Rėmėmės kankinimų apibrieštimi, kuri yra nustatyta jungtinių tautų atitinkamuose dokumentuose. Taip pat sveikiname 2012 metų gairias bei demokratijos ir žmogaus teisų plėtros instrumentą kurį pradėjo taikyti ES. Tačiau mes manome, kad čia dar yra per, elgiamasi pernelyg paviršutiniškai. Veiksmų planas tikrai leidžia pabrėžti šiuos kankinimo aspektus kur kas labiau, kreipti juos didesnį dėmesį. Manome, kad ES turi vaidinti svarbų vaidmenį ir man atrodo, kad dar mes tiesiog nežinom, ką galim daryti, padaryti. Taigi paminėsiu dabar tuos dalykus, kuriuose dar yra trūkumų, tuos du punktus, kurie gali būti labiau plėtojami. Tai yra vaikų kankinimas Kaip žinote, tai nėra toks retas atvejis. Vaikai kankinami ir sulaikymo įstaigose, ir kitokiose institucijose, kurios, į kurias patenka vaikai. Tai yra valstybės išlaikomos institucijos, kaip internatai, našlaitynai, vaikų namai. O iš kitos pusės, žinoma, yra ir pabėgėlių stovyklos, kuriuose vaikai tampa ir seksualinio išnaudojimo aukomis. Taip pat ir vaikai kareiviai yra labai didelė problema. Ne tik ypač tie, kurie patenka į sukarintų grupuočių rankas. Taigi pasižiūrėkime, daugybė vaikų iš tikrųjų yra neapsaugoti, jie paten, vaikai yra patekę į sudėtingiausias situacijas, tačiau visą tai nelaikoma kankinimais. Žinom, kiek daug skandalų kyla vaikų namuose, žinome, kiek vaikų patenka į sukarintų grupuočių rankas ir tampa vaikais kareiviais, bet apie tai niekas nekalba kaip apie kankinimus, kad tokia veikla irgi yra vaikų kankinimas. Vaikai Izraelyje, Palestinoje reikia, nereikia, tuoj pat uždaromi į kokią nors e, uždarą instituciją. Tai yra irgi tam tikra fizinio susidarojimo kankinimo forma. Apie tai nebuvo kalbama. Taigi šiuo pranešimu mes norime būtent į tai atkreipti dėmesį. Mes, nu, mes žinome, kalbėsime ir apie moteris, ir apie kitas visuomenės grupės, kuriems reikia ypatingai apsaugos, ypatingos apsaugos, bet būtent vaikai yra ta jautriausia sritis. Ir vaikai tikrai tampa kankintojų aukomis. Jau nekalbėsiu net apie internetinius pavojus, kurie tyko vaikų, tai pedofilija ir taip toliau. Vaikai kankinami, tai filmuojama, keliama į internetą. Aš manau, kad apie kibernetinius nusikaltimus šioje srityje ir apie kankinimus, kurie vyksta tokiu būdu, irgi reikia kalbėti. Tai irgi kankinimas, bet tai netitinka jungtinių tautų kankinimų apibriešties. nes tai yra ir valstybės mastu vykdomi tam tikros rušies vaikų kankinimai. Aš manau, kad reikia apsvarstyti klausimą, ar mes kalbėsime apie tai savo pranešime, ar ne. Ar mes tik apsiribosime tą tradicinę kankinimų apibrieštimi, kuri yra numatyta jungtinių tautų uh, atitinkamuose dokumentuose. Tai vienas dalykas. O kitas dalykas, apie kurį irgi dar per mažai kalbėta, kuris tik užuominomis lygi šiol buvo aptariamas. Tai yra įvairiausių įvairiausios kankinimų įrangos pardavimas, prekyba ją. Manau, kad ponas Howitt apie tai dar pakalbės. Mes į šitą, šitą dalyką įtraukėme į pranešimą kol kas tik tai labai, labai nedideliu mastu. Bet tikiuosi, kad ponas Howitt padės mums tai padaryti. Taip pat pagal tą name and shame ir shame principą Tai yra įvardinti ir sugėdinti, mes kol kas paminėjome tik tai Guantanamą, bet galima būtų paminėti ir daugiau konkrečių atvejų, ypač kai kalbam apie vaikų kankinimą. Galėtume iš tikrųjų paminėti keletą konkrečių valstybių. Bet iš tikrųjų pirminis mūsų tikslas nebuvo konkretizuoti tas šalis, kuriuose tai, tai vykdoma ypatingų, ypatingai dideliu mastu, ar šalis, kurios yra probleminės, kuriuose vykdomi, vykdoma daug kankinimų. Taigi toks būtų bendrais brožais mano pranešimas, jame aišku yra dar ir kitų punktų, bet aš apibrėžiau, nušviečiau jo bendrąją struktūrą. Ir kaip minėjau, yra dar dvi papildomos, du klausimai, kurie nėra pakankamai išplėtoti, kadangi pirmoji pranešimo versija turėjo būti pakankamai trumpa, bet tikiuosi per pakeitimus išplėsti šią temą. Dėkoju, Veronik, sako pirmininkė. Tikiuosi, kad šešėliniai pranešėjai pateiks daug pakeitimų ir pirmoji norėtų kalbėti šešėlinį pranešėjimą Kinga Gal. Dėkuoju, pirmininkė. Aš manau, kad tai yra puikus pranešimas, Veronik. Aš tikrai sveikinu tave už parengtą projektą Aš manau, kad visa tai, kas yra svarbu, čia yra suminėta. Kalbėtoja raginama kalbėti į mikrofoną. Taigi, sveikinu Veronik, parengus sėkmingą pranešimą. Ir jame yra visi tie punktai, kurie turėtų būti tokiame tekste, taigi aš sveikinu šį sėkmingą projektą. Dabar norėčiau pasakyti, kiek klausimų raštu buvo pateikta. Paskui per pastaruosius metus galime suskaičiuoti daugiau nei dešimt klausimų susijusių su kankinimais, kurie buvo pateikti Europos parlamente raštu. Kitaip sakant, klausimas yra aktualus, apie jį niekada nevėlu ir niekada nėra per daug kalbėti. Tai turėtų atsispindėti pranešime. Noriu pasveikinti ir tai, kad šis tekstas skirtas be kita ko ir kankinamiems vaikams. Tai yra tikrai labai svarbi tema ir tai turi atsispindėti tokiame pranešime. Aš atidžiai klausiausi Veronik, kai ji kalbėjo apie žingsnį pirmin, apie platesnę apibriežtį, negu jį taikoma jungtinių tautų dokumentuose – Aš manau, kad tikrai reikia atkreipti dėmesį į visas, visus tuos atvejus, kur yra galima, kur yra galimas valstybės įsikišimas arba kur valstybė privalėtų įsikišti taip, kad tokių dalykų nebūtų, kad jų būtų išvengta. Taigi šitos dalykus paminėčiau ir paminėčiau tas pažeidžiamas, kitas pažeidžiamas grupės, kurios yra ir minimas šiek, minimos šiek tiek pranešime, bet pabrėžčiau tai stipriau ir pateiksiu atitinkamą pakeitimą dėl religinių, etninių ir kalbinių mažumų, nes jos yra ypatingai pažeidžiamos, kai kalbam apie kankinimus. Kai kalbam apie bausmes, apie žeminantį elgesį, tai būtent šioms grupėms tenka didesnė didesnė grėsmė. Jungtinių tautų konvencija prieš kankinimus jau 25 metus galioja, taigi šiemet jubiliejus, tačiau yra valstybių, kurios dar vis neratifikavo konvencijos ir pritariu tam, kad tai reikia pabrėžti, kaip yra minima 31 straipsnėje, yra netgi Europos Sąjungos valstybių, kurios nėra ratifikavusios viso to dokumento. Todėl reikia labai pabrėžti konvencijos įgyvendinimo klausimus. Netgi valstybės, kurios yra ratifikavusios tą konvenciją, nepilnu mastu ją įgyvendina. Taigi įgyvendinimas yra problema ir tą reikia pabrėžti. Uh, Be to reikia pabrėžti veiksmų programų reikalingumą ir atnaujintų strategijų klausimą. Tai yra būtent tas kelias, kuriuo mes kaip ES galime daryti, galime daryti įtaką viso pasaulio mastu siekiant išnaikinti kankinam, kankinimus pasaulyje. Taigi jok, jokia kankinimų apraiška net negali būti pateisinama. Ačiū. Oi, ponia Gal, sako pirmininkė, dabar ponia Veršiak, GUE, šešėlinė pranešėja. Merci, euh, madame la présidente, merci, euh, Véronique. Euh, je m'excuse. Dėkoju, pirmininkė, ačiū, Véronique. Aš norėčiau atsiprašyti už tai, kad dar neturėjau laiko kalbėti apie šį pranešimą detaliau. Tiksliau, detaliau jį išsinagrinėti. Aš tik peržvelgiau jį paviršutiniškai ir tikiuosi, kad jame nėra nieko prieštaringo. Na, o bendrais bruožais norėčiau pasakyti, kad pranešimas man tikrai patinka, sveikinu su šiuo pranešimu. Apie vaikus mes daug esame kalbėję, tačiau visiškai teisinga yra tai, ką sako Veronik. Vaikai ir jaunuoliai patekę į kalėjimą yra iš tikrųjų didelė problema. Sakykime, jūs minėjote Izraelį, bet aš paminėsiu dar ir Turkiją kuri šiame kontekste taip pat išsiskiria. Aš kaip tik vakar kalbėjau apie vieną dalyką, tai yra parlamentų lankymasis kalėjimuose. Yra tokių nevyriausybinio organizacijų, kurios ragina ir skatina parlamentarus atvykti į kalėjimus ir ne tik juose apsilankyti, bet ir susitikti su vietos nevyriausybinėmis organizacijomis. Ir prieš atvykstant, prieš apsilankant kalėjimuose, juos turėtų, parlamentarai turėtų iš anksto susisiekti su tokiamis nevyriausybinėmis organizacijomis ir susirinkti visą iš ankstinę informaciją apie sąlygas kalėjimuose, kad būtų pasiruošę. Kitas dalykas - moterų klausimas. Aš manau, kad nepakankamai atsižvelgiama į moterų ypatingą padėtį, ypač seksualinė prievarta, seksualiniai kankinimai pastaruoju metu ypač dažnai taikomi. Aš suprantu, kad pranešime tai yra minima, bet man atrodo, kad tai turėtų būti minima daugiau, stipriau, labiau išplėtota. Kitas dalykas policijos taikoma prievarta, sakykime, tarp sulaikymo ir teismo dažnai praeina labai labai daug laiko, daug daugiau negu turėtų. Ta taip pat reikėtų paminėti atskirai. Dar vienas dalykas. Norėčiau paminėti tokią vieną kankinimų rūšį, nežinau kaip ją apibriežti. Tai yra sąlygos, kuriomis laikomi kaliniai, kuriems grėsia mirties bausmė. E, mirties bausmė yra labai baisi bausmė, bet kai e, žmonės dar iki mirties bausmės įvykdymo labai ilgai, kartais nežinoma laiką, labai ilgą laiką sėdi, bais, sėdi kalėjimuose baisiomis sąlygomis, tai taip pat atitinka kankinimus. Aš norėjau atkreipti jūsų dėmesį ir į tai. Ir norėjau pasakyti, kad labai svarbu, kad uh, E, kovos su kankinimais konvencija būtų kiek įmanoma greičiau ratifikuota. E, po to, kai ji bus ratifikuota, bus labai svarbu, aišku, ir tos konvencijos įgyvendinimas. Dėkoju. Dėkoju dabar kiti šešėliniai pranešėjai. Ponas Donskis yra išvykęs į Vilnių, jis labai atsiprašo. Ponas Demesmaker e, neatvyko, pono Tenoko taip pat nėra, e, bet mes gavome jų pakeitimus raštu. Taip pat Deve komitetas teiks dvi nuomonės ir FAM komitetas. E, bus iš viso dvi nuomonės, viena Deve, kita FAM komiteto. Prašau, Richardai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasveikinti kolegę Veronik de Kaiser. Aš džiaugiuosi, kad ji E, ėmėsi šio darbo ir e, Kinga gal taip pat gerai pažįstu ir seniai su ja dirbu ir aš tikiuosi, kad mes sutarsime dėl šio pranešimo mūsų pakomitetyje. Ir tai parodys mūsų, e, mūsų ryštą panaikinti kankinimus. Iš tiesų reikia, aš norėčiau atkreipti dėmesį į keletą dalykų, kurie turėtų būti pridėti prie šio pranešimo. Aš e, e, klausiau Veronik ir jinai sakė, kad labai svarbu lankytis įkalinimo vietose. Iš tiesų, e, manau, kad tai yra labai svarbu ir kai mes, pavyzdžiui, lankėmės kalėjimuose Jemene, mes pamatėme, kad tai yra baisi baisios sąlygos, bet iš tiesų nieko negalime padaryti. O ir manau, kad mes turime pasiūsti aišku signalą toms šalims, kurios dar vykdo kankinimus. Ir manau, kad yra labai svarbu, kad ES atstovai lankytųsi įkalinimo vietose. E, yra labai liūdna, bet dažnai, kai ES delegacijos sustinka su partneriais pasaulyje, mes matome, kad kankinimai yra įprastinė praktika. Ir e, norėčiau, kad komisija įsiklausytų iš tas diskusijas. Aš nenoriu dabar vardinti konkrečių e, šalių, bet yra tokių valstybių, kuriuose kuriuose ir kitos, nevir, kuriuose nevyriausybinės, organiz, kitos, kitos nevyriausybinės organizacijos matė, kokiomis baisiomis sąlygomis yra kalinami žmonės. Ir jeigu mes norime dirbti nuoseklų, nuoseklų darbą, e, tvirtindami gairias kovai su. E, e, kovai su kankinimais, tai mes turime e, taip pat lankytis įkalinimo vietose. Ir mūsų pakomitetis taip pat turėtų planuoti atitinkamus vizitus. Tai yra, kai rengiame vizitus į tam tikras šali, šalis, mes turėtume prieš susitikdami su e, teisingumo ministru e, galbūt nuvykti į kalinimo vietas. E, tokiu būdu mes galėtume sustiprinti žmogaus teisų padėtį atitinkamose šalise. Toliau kitas svarbus e, aspektas. E, aš labai žaviuosiu tomis nevyriausybinėmis organizacijomis, kuris dirba e, kankinimo aukų reabilitacijos, e, reabilitavimo srity, srityje. E, Tai yra labai specifinis darbas, specifinė sritis ir e, komisija tikriausiai čia pasisakys šiuo klausimu, bet žinau, kad EIVT taip pat labai palaiko tas nevyriausybinės organizacijas, kurios dirba su kankinimo aukomis ir tai yra labai svarbu, nes mes turime pateikti gerą e, pavyzdį ir dažnai ta psichologinė pagalba e, E, aukoms nėra tokia matoma, nėra akivaizdžiai matoma. E, ir e, gal yra mažiau matoma negu kita ES pagalba pasaulyje, bet nepaisant to mes vis tiek turėtume siekti, kad tai psichologiniai pagalbai aukoms būtų skiriamas pakankamas dėmesys mūsų pagalbos programuose. Aš E, man nepatinka tai, kad mes neįvardiname tų valstybių narių, kurios dar neratifikavo e, konvencijos. Galbūt kitą kartą, kai diskutuosime, reiktų įvardinti konkrečias šalis, nes jeigu e, mes norime kovoti su kankinimais pasaulyje, tai negalime toleruoti tokių valstybių narių veiksmų, kai jos neratifikuoja E, kon, konvencijos. Tai reiškia, tokiu būdu jos nesilaiko mūsų įsipareigojimų kovoti su kankinimais. E, kitas dalykas, kuris man labai nepatinka, tai yra tai, kad mūsų užsienio reikalų politikoje e, e, mes bendraujame su tam tikromis valstybėmis, kurios taip pat neratifikavo šios konvencijos. Aš... Toliau kiti dalykai dėl jungtinių tautų specialios priemonės kovai su kankinimu. Jūs, pirmininkė, tikriausiai geriau negu bet kiti žinote, kad tas specialusis mechanizmas, ta speciali priemonė yra labai svarbi ir mes turime ją paremti. Ir e, labai svarbu, kad specialieji galiotiniai galėtų dirbti savo darbą. Na ir galiausiai norėčiau pasakyti, kad kad yra labai svarbu kalbėti apie kankinimo įrangą. Ir manau, kad reikia parengti gairias dėl e, kankinimo įrangos eksporto, e, nes iš tiesų yra tam tikros bendrovės, kurios prekiauja šią įrangą ir, ir iš tiesų netgi tie, tas kankinimų pobūdis keičiasi dėl to, kad atsiranda atitinkama įranga. Ir mes turime nagrinėti šį temą, šią temą. Ir manau, kad labai svarbu, kad šiame pranešime mes paminėtume ir šią problemą ir kaip sėkmingai su ją pavyksta kovoti. ir e, norėčiau kreiptis į komisiją ir EIVT. Nesakykite mums tiesiog, kad jūs esate prieš kankinimus, mes tą ir taip žinome. Jūs geriau pasakykite mums, ką jūs konkretaus nuveikėte šiais metais ir ką konkretaus žadate padaryti kitais metais e, kad parodytumėte, e, kad mes e, imamės kažkokių konkrečių rimtų veiksmų nes visi mes, įskaitant ir šį parlamentą, mes tik kalbame, bet nesimame konkrečių veiksmų. Dėkoju, ponė pirmininkė. Thank you, uh, Richard. Ademoko. Ačiū, Richardai. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Tada aš kalbėsiu kaip žaliųjų frakcijos atstovė. Iš mūsų pusės irgi bus pakeitimų dėl kankinimo priemonių eksporto. Uh, Taip, ir bendrai kalbant apie vizitus į kalėjimus, norėčiau pasakyti, kad pati lankiausi Saudo Arabijoje sekmadienį ir pirmadienį mes ir kalbėjau su vidaus reikalų generaliniu direktoriu, nes ministras pats yra labai garbus amžiaus mes pasakėme, kad šį kartą negalime aplankyti kalėjimų, bet ar būtų, tiesiog neturėjome laiko, bet ar galima būtų. Jisai pasakė, taip, galima. Taigi, kalbėdami su ES delegacija, e, jeigu laikas leidžia, jeigu vizitas nėra per daug trumpas, mes prašome apsilankyti kalėjimuose, kaip buvome Etijopijoje. Mes buvome kalėjime, bet kalinių nematėme. Tada paprašėme ES delegacijos, kad jie nueitų ir susitiktų su kaliniais. Ir pavyko šis susitikimas. Taigi tiek norėjau pasakyti. Dabar vėl kreipiamės į išorės veiksmų tarnybą, į poną Serį. Prašom. Ačiū. Dėkoju už pasisakymus, dėkoju už diskusijas, kurios mums yra be galo įdomios pateiksiu šiek tiek informacijos apie tai, ką išorės veiksmų taryba veikia kovodama su kankinimais ir Europos komisijos atstovai dar pasisakys po manęs. Bendrai, pirmiausiai, norėčiau pasakyti, kad mes džiaugiame šio pranešimu ir pritarėme tiems pastebėjimams ir rekomendacijoms, kurios yra šiame pranešime. Galiu pasakyti, kad mes tikrai tvirtai dirbame, e, siekdami išgyvendinti kankinimus ir dedame visas pastangas, kad mūsų požiūris būtų praktiškas, kad mes imtume praktiš, praktinių priemonių kovoti su kankinimais. Tai ir prevencija, rehabilitacija, kova, ypatingai skiriant dėmesį kankinimų aukoms daugelį, tais klausimais, kuriuos ir jūs iškėlėte. Kovos su kankinimais gairės taip pat buvo aptartos, jos buvo priimtos 12 metais. Mes manome, kad tai yra labai e, svarbus pagrindas kovai su kankinimais. Savame suprantama, vyko politinis dialogas, mes skatiname politinį dialogą. E, stengiamės vis iškelti šį klausimą kas kart, kai, kai galime ir be to lygiai grečiai, ne viešai, bet oficialiai mes ir toliau skatiname tas šalis ratifikuoti Europos, e, atsiprašau, jungtinių tautų em, protokolą dėl kovos su kankinimais. Kaip žinote, Europos Sąjunga kiekvienais metais generalinėje asamblėje, jungtinėse tautose Europos Sąjunga palaiko e, šį dokumentą. Mes stengiamės įgyvendinti savo požiūrį būtent kovos su kankinimais, gairės, taip pat ir kovojame, kad jos būtų taikomos ir kitose šalyse. Mes paruošėme atitinkamą dokumentą, kuris yra skirtas tam, kad diplomatai visame pasaulyje geriau suprastų mūsų įsipareigojimą kovoti su e, kankinimais ir taip pat stengiamės sujungti visas geriausias praktikas. Kiti svarbus dalykai, apie kuriuos kalbama šiame dokumente, tai bus patarimai susiję su vizitais į laisvės atėmimo e, įstaigas, teismų proceso stebėjimas ir kai, kurios, kai kurie konkretus atvejai, kuriuos mes nusprendėme įtraukti. Vaikai yra ypatingai svarbus, mes pritarė tam, kas yra kalbama e, pranešime. Vaikų teisų pažeidimas yra baisiausias žmogus teisų pažeidimas ir tam, kad su juo kovotume, mes dirbsime pagal savo veiksmų planą Turime konkrečią kampaniją, e, kuri kovoja už vaikų teisės ir skirsime ypatingą dėmesį kovai prieš bet kokių e, žmogaus teisų, vaikų teisų e, pažeidimus e, kuris bandysime kurti geresnę vaikų teisų apsaugos sistemą ir informuosime apie vaikų teisę į gyvenimą be smurto išorės veiksmų tarnyba šioje srityje e, skatina e, mūsų partnerės, kuriuose yra e, numatytas mažesnis amžius, kada žmogus patraukiamas baudžiamojo atsakomybėn, persvarstyti šitą sprendimą. Mūsų darbas už taiką ir saugumą turi eiti koja kojon su kova prieš kankinimus, kova prieš terorizmų ir kova su terorizmu turi būti vykdoma visada gerbent pagrindinės žmogaus teisės. Būtent tai yra surašyta mūsų kovos su kankinimais gairėse reikėtų uždrausti slaptas kalinimo įstaigas ir gerbti žmogaus orumą, nesvarbu už kokį nusikaltimą jis yra teisiamas. Taip pat e, kalbama apie tai, kad visi sulaikyti žmonės turi būti e, pristatyti teismui e, nedelsiant. Taip pat reikia užtikrinti e, tinkamą ir objektyvų teisminį tyrimą. Taigi tiek apie gairės, galbūt komisija norės pridėti tarp poro žodžio apie tai, ką aš pasakiau. Ačiū ponė Sarė, ponė Leslyp yra. Ji dirba bendradarbiavimo ir plėtros skyriuje. Prašom. Dėkoju pirmininkė, dėkoju pranešėjai, ačiū už kvietimą atvykti į jūsų posėdį, sveikiname jūsų iniciatyvą ir remiame kovą su kankinimais. Žinau, kad šitas klausimas ne visuomet lengvai patenka į tarptautinių susitikimų darbo atverkės, todėl mes jį ypatingai sveikiname. Mes nuolatos turime konstatuoti, kad šita tema yra labai sudėtinga ir labai sudėtinga yra ją svarstyti. Tam, kad mes panaikintume pasaulyje kankinimus, persekiojimus, turime padaryti viską, nes tai yra tikslas, kuris susijęs tiesiogiai su žmogaus teisų, užtikrin, žmogaus teisų, pagarbos žmogaus teisėms užtikrinimu pasaulyje. Mes turime sukūrę specialų instrumentą ir jam skirta 18, tūks, 18 milijonų eurų. Tai yra ES demokratijos ir žmogaus teisų plėtros instrumentas. Ir vienas iš jo tikslų yra uždrausti kankinimus visame pasaulyje, išnaikinti šią praktiką. Mes turime labai nemažai naujų projektų, kurių bendra finansavimo suma yra daugiau negu milijonas eurų. Uh, Jie dabar jau vyksta, dabar taip pat mes peržiūrime, peržiūrime likščiol vykusius projektus bei remiame Omegos fondą. Tai yra nevyriausybinė organizacija, kuri visame pasaulyje tyria būtent kankinimų ir kankinimų instrumentų įrangos paplitimą, pobūdį, kelius ir taip toliau. Taip pat mums rūpi ir aukų persekiojimo klausimai, pagalba aukoms ir jų artimiesiems ir kiti klausimai. Tai yra labai sudėtingi dalykai, labai sunku juos e, tiesiogiai prie to prieiti, tačiau manau, kad reikėtų paminėti įvairias organizacijas, pavyzdžiui, EDH organizacija, kuri taip pat tyria šios klausimus. Yra tam tikrų žiaurumų, ir tokių baisių kankinimų, kurie šiaip yra vadinami blogų elgesių ir tokiu būdu aprašomi taip eufemistiškai, kad iš tikrųjų nesuvokiama, kokio žiaurumo nusikaltimai turime omeny. Blogas nežmoniškas elgesys yra uždraustas lygiai taip pat kaip ir kankinimas, žmogaus teisų konvencijos penktajame straipsnyje. Taigi, jeigu yra kokiu nors požymių, kurie leidžia tokį blogą elgesį pamin, e, klasifikuoti kaip nežmonišką elgesį, tai reikėtų taip ir padaryti. Tačiau tai yra sudėtinga, kadangi kankinimai yra apibriešti kitaip. Sakysime, mirties bausme nuteisti žmonės yra visiškai uh, apleidžiami arba netgi gauna prie, prievartinių būdų kažkokių vaistų, kurių jiems visai nereikia, visa tai nepatenka į kankinimų apibriešti pagal konvenciją. Mūsų ES apibrieštyje tai yra kankinimas, nes jis turi tiesioginio neigiamo poveikio žmogui. Pilietinė visuomenė nevyriausybinio organizacijų atstovai būtinai turi būti supažindinti su jūsų, su jūsų pranešimu ir turi padaryti savo išvadas ir pateikti jums rekomendacijas. Pirmininkė. Taigi, kolegio Dekaiser, jums paskutinis žodis. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti visiems, kurie pasisakė diskusijos metu. Pone Gal, jūs minėjot religinės, etninės, kalbinės mažumas, kurios taip pat patenka į pažydžiamiausių visuomenės grupių sąrašą ir joms tenka ypatingi pavojai labai daugelie pasaulio šalių. Mes tą galime tik patvirtinti. Nežinau, ar seksualinė prievarta moterims, kuri yra iš tikrųjų paskutiniu metu užaštrėjusi problema tam tikrose šalyse, pavyzdžiui, Egipte, uh, Ar tai turėtų būti mūsų pranešimo objektas? Juk Egipte taip, ten ir policija, ir karinės struktūros taiko tokias represijas moterų atžvilgių. Aš taip pat noriu atkreipti dėmesį į tai, kad lankytis kalėjimuose, sulaikymo įstaigose tai yra tikrai būtina. Mes turime tą daryti daug sistemingiau, daug dažniau, tik tam, kad suvoktume, kaip pasaulyje viskas vyksta ir kad kitos šalis pripažintų, kad tai yra mūsų teisė ir, ir susidurtų su tokia kontrolė. Vis dėlto pasaulyje niekas dar nesupranta, kad tai yra tam tikras instrumentas. Jūs, pirmininkė, taip pat pasakėte, kad tai buvo labai mandagus, bet vis dėlto nesutikimas įleisti jūsų į kalėjimus Saudo Arabijoje. Uh, Aš ir pati buvau Persijos įlankos šalyse, Mašrė ir Magreb šalyse. Ir žinau, kaip sudėtinga yra patekti į kokią nors sulaikymo įstaigą tokiuose šalyse. Ar vakarų Saharos e, šalyse buvo mūsų delegacija. Vieną kartą paprašėme leisti apsilankyti kalėjime. Aišku, mūsų prašymas nebuvo patenkintas, mes vis tiek nuvykome ten ir susitikome su direktorium, kuris galų gale mes jį taip išnervinom, kad jis galiausiai leido mums pereiti kalėjimo koridoriais ir užmesti akį į kalėjimo vienutes. Tada mes jau paklausėme, kas gali apskritai čia apsilankyti. Jis pasakė, na taip, žmogaus teisų tarybos atstovai, uh, gal kokios nevyriausybinės organizacijos, futbolininkai, taip nustebau, futbolo žvaigždės, futbolininkai gali apsilankyti kalėjimuose. Aš tai supratau tam tikrą prasme kaip humorą. Bet iš tikrųjų labai įdomu, Izraelija, pažiūrėjau, kolega Macmillan Scott vieną kartą buvo patekęs į kalėjimą. Yra šalių, su kuriomis mes turime ypatingus santykius, su kuriomis mūsų mm, santykiai yra ypatingai glaudus, na, ten kartais padėtis būna geresnė. Bet kitose šalyse labai sunku patekti į kalėjimus ir aš manau, kad mūsų delegacijų atstovai turi kovoti už šitą savo teisę. Tai būtų labai svarbus mūsų konkretus veiksmas. Taigi, lankytis šalyse ir lankytis juose ne tik šiaip savo, bet aplankyti ir tų šalių sulaikymo įstaigas bei kalėjimus. Tai būtų labai labai svarbus instrumentas. Kitas dalykas - įranga. Kankinimų įranga, kankinimų instrumentai ir visa, visas kompleksas su tuo susijusių klausimų. Labai džiaugiuosi, kad šitą klausimą iškėlėte ir labai džiaugiuosi, kad komisija paminėjo vieną kitą klausimą. Jūs minėjote taip pat ir Omegos organizaciją, kuri tuo klausimu domisi visame pasaulyje. Aš tikrai šiuo dalyku pasidomėsiu, man buvo labai įdomi jūsų informacija. Pone Piran taip pat pasakė. kad reikia ypatingai atkreipti dėmesį į vaikų kankinimus Pavyzdžiui, Kongo demokratinėje respublikoje sutikau vaiką, kuris buvo apšauktas raganos vaikų ir išmestas į gatvę savo šeimos izoliuotas nuo visų, jis buvo kankinamas visokių egzorcistinių ritualų metu. Ir po devinių mėnesių tokių procedūrų vaikas susirgo AIDS ir jį priėmė galiausiai tokia religinė bendruomenė ir rūpinosi to vaikeliu. Ir devinių metų vaikas, nukankintas, apsirgęs, susargdintas ir, ir visiškai išsekintas devinių metų vaikelis išmetamas į gatvę. Tai tikrai, manau, pasako labai daug ką apie tai, kokios kaip yra elgiamasi su vaikų kankinimu tose šalise. Aš manau, kad šitą klausimą reikia kelti kaip vieną iš pirmųjų klausimų kiekvienoje darbo tvarkėje. Toliau ta specialioji mūsų žmogaus teisų ir demokratijos gynimo programa, kurią jūs minėjote ir kurią sakėte skiriama gana daug lėšų programoms, kurios skirtos kovoti su kankinimais. Taip, labai gerai, bet labai svarbu yra ir persekioti tuos, kurie kankinimus atlieka. Vienas dalykas yra aukų rehabilitacija, kitas dalykas yra teisingumo atkūrimas, baudžiamasis persekiojimas ir bausmės, konkrečios bausmės įvykdymas, kaltininkų suradimas. Manau, kad čia irgi reikia konkrečių veiksmų, nes labai dažnai konkrečiose vietose būtent čia pritrūksta jėgų, ES turi finansinių galimybių prisidėti prie to ir tikrai reikia jomis pasinaudoti. Pasižymėjau, ką jūs pasakėte ir tikrai atitinkamus pakeitimus savo pranešimo projekte aš padarysiu. Taigi dar kartą noriu padėkoti visiems ir paraginti visus nedvėjojant kalbėti su manim toliau apie visus pakeitimus. Well. Dėkoju, ponė Dekaiser. Norėčiau tiesiog priminti mūsų tvarkaraštį. Praneši, pakeitimų pateikimo terminas yra gruodžio 6 diena 12 valanda. E, pakeitimus svarstysime sausio 22-23 dienomis, šešėlinių pranešėjų susitikimas vasario mėnesio Strasbūro sesijoje įvyks, ten bus aptariami e, kompromisiniai pakeitimai, balsuosime komitete vasario mėnesio, e, vasario mėnesio o plenarnėje sesijoje kovą. Toliau kitas mūsų darbo tvarkės punktas, e, jį nagrinėsime kartu su vystimosi komitetu. Deja, ponas, De, e, ponas Deva, kuris yra Deve komiteto vicepirmininkas, e, truputį vėluoja, bet mes jam žodžius teiksime vėliau, kai jis atvyks. Dabar kviečiu visus mūsų ekspertus ateiti čia į podiumą. um, and wish to speak. So, okay, then uh, let us start with the... Gerai, tai tuomet pradėkime klausimus. Gerbiami kolegos, Ana, gerai, kad saugiai atvykai iš Adebebos. On that, okay. So this morning uh, the... Taigi, šiandien EIVT e, su, sutiko jų tau raštu atsakyti į tavo klausimą. Dėl Kazakstano buvo užduotas klausimas. On, okay. Now, have, um, on... Dabar pradėsime e, klausimus dėl prieigos prie saugaus gerimo vandens bei sanitarijos. Iš tiesų, mes šios klausimus surengėme labai laiku, nes kaip tik rugsėjo mėnesį Junktinių tautų žmogaus teisų taryba e, priėmė rezoliuciją dėl žmogaus teisės gauti geriamąją vandenį ir e, turėti sanitarijos įrenginius. E, tačiau vis dar e, lieka labai daug ką nuveikti šioje srityje. Visų pirma, tai aišku reikia įgyvendinti šią teisę praktikoje ir mes e, išgirsime jungtinių tautų specialios įgaliotinės abukerkė pranešimą per video, tai bus video įrašas. Ji šiuo metu kaip tik ir dirba ties tuo, kaip būtų praktikoje galima geriau įgyvendinti šią teisę. Kadangi šis klausimas rengiamas kartu su vystimosi komitetu, mes turėsime galimybę išanalizuoti, kas buvo pasiekta e, iki šiol e, siekiant tūkstantmečio vystimosi tikslų. Ir mes E, matome, kad mes žinome, kad tūkstantmečio e, tiksluose yra numatyta, kad būtų ženkliai sumažinta žmonių neturinčių sanitarijos įrenginių ir geriamo vandens skaičius. E, taip pat yra specialus tikslas dėl sanitarijos ir tai yra kol kas sunkiausiai įgyvendinamas tikslas. Besivystančiose šalise yra apie 2,5 milijardai žmonių, kurie neturi jokių sanitarijos įrenginių ir reikia pabrėžti, kad be naujų e, finansavimo priemonių būtų labai sunku pasiekti e, pasaulinę prieigą prie geriamojo vandens ir, ir sanitarijos. Taigi aš tikiuosi, kad šiandien mes turėsime galimybę prisidėti prie e, darbo atvarkės po 2015 metų ir e, nustatysime e, konkrečius rodiklius, kaip galėsime įvertinti pažangą po 2015 metų. Kadangi ponas Dievas spėjo atvykti laiku, tai norėčiau suteikti jam žodį. Jis yra e, vystimosi komiteto vicepirmininkas. Go. Dėkoju. Iš tiesų mums dar reikia labai daug ką nuveikti, e, kad visame pasaulyje žmonės turėtų geriamą vandenį ir sanitarijos įrenginius E, iš tiesų yra daug pasaulio gyventojų, kurie neturi geriamo vandens, e, todėl tai yra e, vienas, tai yra septintas tūkstantmečio vystimosio tikslas. 2013 metų ataskaita e, e, sako, kad 2010 metais jau buvo pasiektas tikslas dėl gerimo vandens, bet tikslas dėl sanitarijos turi būti, e, jos siekimas turi būti gerinamas. Yra UNICEF e, pranešimas, pagal kurį sako, kad apie 780 milijonų žmonių e, e, dar yra pasaulyje, kurie neturi e, geriamo vandens ir 2,5 milijardai žmonių pasaulyje neturi jokių sanitarijos įrenginių. Dauguma tų žmonių gyvena Afrikoje žemiau Saharos. Ir ten kaip tik labai sparčiai auga gyventojų skaičius. Žmogaus teisė yra turėti geriamą vandenį ir sanitariją. Ir tai, turi, tai gali prisidėti prie e, skurdo mažinimo. E, todėl mes turime kalbėti apie infrastruktūrų e, kūrimą, e, bet tai yra sudėtingas uždavinys. Yra apie 5 milijonai vaikų pasaulyje, e, kurie yra jaunesni nei penkerių metų ir jie rizikuoja mirti būtent dėl to, kad nėra sanitarijos įrenginių. Taip pat yra e, žmonių ir čia šioje salėje, kurie e, matė, e, kas vyksta pasaulyje. Mes esame inicijavę tokius projektus, kur tiesiog žmonės raginame plauti rankas. Ir yra daug iš tiesų E, daugiau vaikų miršta dėl blogos sanitarios nei dėl tuberkuliozės, malerijos ir AIDS. E, todėl yra labai svarbu kalbėti apie, apie infrastruktūrų vietoje kūrimą, apie jų finansavimą. E, ir reikia prižiūrėti vandens tiekimo sistemas. Bet tai visų pirma susiję su finansavimu. Europos Sąjunga per savo atviro vandens iniciatyvą ir vandens priemonę yra vienas didžiausių donorų šioje srityje. Mes galime didžiuotis, kad mes ženkliai prisidėjome, e, kad buvo pasiekta pažangos siekiant e, geriamo vandens ir sanitarijos tūkstantmečio tikslo. Tačiau mes taip pat galime e, dar daugiau nuveikti. E, kalbant apie praėjusių metų ataskaitą dėl sanitarijos Afrikoje e, žemiau Saharos, e, ta ataskaita rodo, kad šio tikslo nepavyko įgyventi dėl to, kad dažnai neprimami atitinkami sprendimai. ES turėtų padėti kurti infrastruktūras ir jas prižiūrėti. Komisija turėtų pagerinti dabar egzistuojančias programas. Ir man atrodo, kad šie klausimai galėtų būti puikia galimybė, kad komisija komisija e, mums pristatytų naujausią informaciją, kaip pavyksta siekti šio tikslo. E, siekiant, kad mes nuosekliai, tvariai siektume šio tikslo, turime dar daug nuveikti. E, vanduo yra svarbus dalykas gyvybei ir klimatui. Vanduo gali iššaukti civilinius, pilietinius karus ir, ir konfliktus taip pat e, drekinimas ir vandens tiekimas gali e, padėti kovoti su nepakankama mytyba tam tikrose regionuose. Mes visi žinome, kad e, van, dėl vandens gali kilti konfliktai. Tačiau mes e, nepadarome jokių išvadų dėl, dėl to. Nors mes ir žinome tą faktą, bet nieko nedarome. E, E, reikia pabrėžti, kad e, vanduo dažnai yra susijęs su e, baisiais žmogaus teisų pažeidimais. Ir tai yra sudėtinga tema, bet vandens kokybės gerinimas reiškia, kad reikia inicijuoti atitinkamą politiką šioje srityje ir mes turime apsvarstyti savo politiką turime kalbėti ne tik apie vandens tiekimą, bet ir e, žmogaus teisų apsaugą ir turime e, vykdyti nuoseklę politiką šiuose srityse. Tai yra labai svarbu. Ką tai reiškia praktiškai? E, mes turime padėti gerinti vandens tiekimą besivystančiose šalyse. E, ir yra labai svarbu E, pabrėžti, kad vanduo dažnai naudojamas biodegalų e, auginimui ir e, dažnai vanduo, kuris galėtų būti skirtas žmonėms panaudojamas būtent degalinėms. Ir mes žinome apie tokią, tokią didelę problemą, kad yra grobiama žemė. Tai yra žmonės kurie, kuriems priklauso žemės nusavybė, iš jų atimama žemė tiesiog be, be jokio jų sutikimo. Ir e, tai gali būti susiję ir su tuo, kad bus ateitie grobiamas ir e, vanduo. Nes jeigu tam tikrame žemės sklype yra vandens šaltinis, tai, tai gali būti taip pat priežastis, dėl ko gali būti atimamas tas sklypas. E, Mes turime apsaugoti vandens šaltinius taip pat ir besivystančiose šalise. E, taip pat e, turime stebėti, kas vyksta tiekimo grandinėje, ką, davo, ką daro atitinkamos e, bendrovės. Todėl čia yra labai svarbu, kad atitinkamos bendrovės pateiktų visą ne, ne su finansai susijusią informaciją, tai padėtų mums siekti geresnių teisės aktų šioje srityje. Uh, Mes taip pat turime e, skatinti visuomenės atidumą, e, kalbant e, ne tik apie CO2 atspaudą, bet ir vandens pėtsaką paliekamą taršoje. Ir mes e, turime taupyti vandenį. Taip pat e, visos politikos, kurias priims ES, turi atsižvelgti žmogaus teises ir žmogaus teisę turėti geriamą vandenį ir e, sanitarijos sąlygas. Todėl visose dialogose su šali, besivystančiomis šalimis reikia pabrėžti e, šią, šį klausimą. Taip pat yra labai svarbu užtikrinti nuseklę prieigą prie švaraus geriamo vandens ir kad būtų pasiekta lygybės šioje srityje, siekiant užtikrinti pasaulyje e, geriamo vandens tiekimą visiems gyventojams po 2015 metų mes turime kalbėti apie atitinkamus tikslus. Jungtinės tautos vandens viršūnių, organizavo vandens viršūnių sustikimą e, šį rudenį. Ir mes galime pasiremti tam tikromis rekomendacijomis, kurios buvo parengtos dar praėjusiais metais taip pat manau, kad mums dar liko labai daug nuveikti Mes turime rasti išteklių, kaip tą padaryti. Taip pat e, reikia nustatyti atitinkamus prioritetus, galbūt persvarstyti kai kuriuos prioritetus, e, jeigu norime apginti tuos žmonės, kuriems turime užtikrinti e, geriamo vandens teikimą ir sanitarijos sistemos veikimą. Dėkoju už tokį esminį pasisakymą. Jūs esate teisus, mes e, savo darbo tvarkė, savo komiteto darbo tvarkėje taip pat nuolat pabrėžiame, kad mes turime gerinti ekonominės, socialinės ir kultūrinės teises, bet kai pažiūrime, ko mums, kam, ko mums pavyko pasiekti, matome, kad E, buvo nuveikta nepakankamai. Todėl aš labai džiaugiuosi, kad mes kartu su jūsų komitetu, vystimosi komitetu, surengėme e, šiuos klausimus. O dabar kitas mūsų ekspertas, tai ekspertė, tai yra jungtinių tautų specialioji galiotinė e, vandens, geriamo vandens ir sanitarijos klausimais. Mes turime video įrašą jos pasisakymą ir manau, kad mes galime susijęti uh, mūsų tikslus, ypač jūs kalbėjote apie tūkstantmečio e, tikslų siekimą ir, ir tam reikia šalinti kliūtis. Tinkamas kliūtis šioje srityje. Norėčiau suteikti e, mūsų e, ekspertam žodį, tai yra daktaras Graham Alabaster, jis yra pasaulio sveikatos organizacijos atstovas, norėčiau padėkoti Jums, kad atvykote. Aš suteiksiu Jums žodį po to, kai išklausysime, kai pažiūrėsime vaizdinę medžiagą ir norėsime, kad Jūs pakalbėtumėte apie pasaulio sveikatos organizacijos veiklą šioje srityje ir taip pat apie inovatyvius finansavimo būdus šioje srityje. Toliau kitas mūsų ekspertas yra ponė Kate Norgrof. E, jis, ji yra e, Water 8 e, vadovė. Ji yra iš Junktinės karalystės. Jūs pristatysite veiklą, kurią nuveikė uh, E, nevyriausybinė organizacija siekindama užtikrinti pasaulyje prieigą prie geriamo vandens ir atsižvelgiant į e, tūkstantmečio tikslus iki 2015 metų. Taip pat yra e, vienas iš mūsų svečias ponas Parem. Aš kaip suprantu, jūs taip pat yra, esate Junktinių tautų generalinio sekretoriato atstovas E, taigi matote, kad pasikvietėme puikių ekspertų. Dabar norėčiau, kad mes išklausytume vaizdo įrašą. Atsiprašau, pamiršau vieną ekspertę. Tai yra ponė Perė. Ji yra ES piliečių iniciatyvos e, teisė gauti vandenį atstovė. Aš žinau, kad dauguma politikų dirba e, bendruomenių lygmenyje ir bendradarbiauja su jumis. Taigi, pristačiau visus ekspertus, o dabar norėčiau paklausti, ar tas vaizdo įrašas yra įrašas, ar ne, tai nebus gyvas pasisakymas, tai tuomet galime suteikti žodį ponui Alabaster. Thank you, Madam Chair. Um... Ačiū pirmininkė, gerbiami kolegos, ponai ir ponios. Esame jau esame girdėję, kokie yra skaičiai tų žmonių, kurie neturi prieigos prie geriamos geriamo vandens ir sanitarijos. Bet turime tikslų, mes gyvename besikeičiančiame pasaulyje ir pagrindiniai iššūkiai šioje srityje yra trys, mano nuomonė. Pirmiausia, mes gyvename pasaulyje, kuris labai greitai modernizuojasi. Antra, gyvename taip pat pasaulyje, kuriame keičiasi klimatas ir tai turi įtakos mūsų e, gyvenimui. Be to, kai kuriuose pasaulio dalyse konfliktai turi įtakos tam, kaip žmonės, mm, ar žmonės gali prieiti prie sanitarijos ir saugos, gerbo vandens saugos. Be visų šitų dalykų manau, kad ir lušnynų ir neturtingų, lušnynų mm, teritorijų didėjimas ir neturtingų žmonių skaičiaus didėjimas irgi yra labai didelė problema. Pavyzdžiui, Afrikoje žemiau e, iš, nežemiau Saharos, iš 102 procentai visų gyventojų gyvena e, lušnynuose. Ir tris, nors 48 procentai žada aukti miestai per ateinančius du dešimtmečius. Urbanizacija urbanizacijos e, procesas vyksta taip, kad e, ir kaimo regionai yra urbanizuojami ir mes pamatysime, kad greitų laikų labai stipriai padidės gyventojų skaičius. Tai yra tokie kritiniai taškai, kur iš tikrųjų užtikrinti teisės bus sudėtingiausia ir ten reikia skirti daugiausiai dėmesio. Kalbant apie klimato kaitą, matome, kad daug kur tose pažydžiamosiose vietose yra didelė grėsmė įvairiausių stichinių nelaimių. Šie žmonės gyvena labai pavojingose sąlygose ir ne tik tai neturi vandens. Ten yra pro, ir kitų problemų, pavyzdžiui, šiukšlių tvarkymas ir kitos problemos, kurios turi dėlės įtakos sveikatai. Uh, Antra, kariniai konfliktai. Matome tokių situacijų, kur konfliktai ir migracija dėl konfliktų iš tikrųjų labai stipriai sumažina prieigą prie vandens ir sanitarijos. Ir tai vyksta ne tik tai tokiose vietose kaip Sirija, kur matome kad tikrai labai stipriai migruoja žmonės ir tai yra dėlė našta kaiminėms šalims, bet tai matome ir Europoje. Matome migraciją į didesnius miestus Europoje ir taip irgi auga tie neturtingi rajonai. Taigi mes turime labai aišku, labai aiškiai turime matyti, kad mūsų tikslas yra besikeičiantis tikslas. Vienas iš sudėtingiausių dalykų, kalbant apie prieigą prie saugaus gerimo vandens ir sanitarijos ir įtaką sveikatai, būtent tai, kad šita teisė yra pagrind, pagrindas tam, kad žmogus galėtų sveikai gyventi. Buvo liktai ir konkuruojama su kitomis lygomis, neminėsiu jų, bet iš tikrųjų pagalba užtikrinti e, geriamą vandenį ir sanitariją. E, dažnai šita teisė yra pamirštama ir ją nėra investuojama. Mes tiesiog viską nuleidžiame e, vietos valdžiai. Matome, kad dažnai vietos valdžia tiesiog e, perka vaistus, kad būtų galima išgydyti lygas, kurios kyla dėl nešvaraus vandens, o neužtikrina švaraus vandens. Taigi reikia pakeisti mąstymą tam, kad kažką pakeistume šioje srityje, kad užtikrintume geresnę prieigą prie gerimo vandens sanitarijos. E, kalbant apie paslaugas, jų tiekimą šioje srityje, yra aišku, kad prieiga prie sanitarijos ir nešvaraus vandens e, tvarkymas ne, negauna pakankamai dėmesio. Viena iš priežasčių yra ta, kad sanitarija ir atlikų vanduo yra liktai tam tikras subsektorius. Visų pirma, turime netur, daugybę neturtingų žmonių, kurie neturi net paprasčiausio klozeto ir turime labai turtingų žmonės, kurie, kurie turi labai gerą infrastruktūrą. Tačiau tas, tas bendruomenės reikėtų žiūrėti ne atskirai, o kaip bendruomenės, kuris turi tą pačią teisę. Mes negalime sakyti, kad e, neturtingieji neturi teisės į normalią kanalizaciją. Turime ir jiems užtikrinti m, tinkamą sanitariją. Ir būtent toks požiūris turi labai didelį, didelį įtaką tam, kaip mes planuosime, kaip mes žiūrėsime šią problemą ir kaip planuosime vietos lygmenių suteikti šias paslaugas. Viena vertus yra problema, bet kita vertus yra ir labai daug galimybių. Pavyzdžiui, dabar matome, kad sanitarija gali iš problemos tapti sprendimu. Jeigu pakalbės, pakalbėtumėm apie ateitį ir apie vystymo, tūkstantmečio vystimo tikslų įgyvendinimą, manau, yra, visiems yra aišku, kad TVT atkreipė dėmesį į labai svarbius sektorius, ne tik tai į vandenį ir sanitariją. Ir iš tikrųjų sutelkė žmonės kovoti dėl tam tikrų labai svarbių klausimų, taip pat ir gerimo vandens ir sanitarijos. Tačiau dėl tų tikslų apibrėžimo skurdieji vėl nepateko į tą bendruomenę, už kurią kovojama. Šalys stengiasi įgyvendinti tūkstančio tikslus, bet neturtingieji vis tiek yra eilės gale. Ta reikia pakeisti, ponios ir ponai, neturtingieji turi būti kaip tik patys pirmieji. Ir ateityje savo dėmesį turėtumėm sutelti į tai, kad pažeidžiamiausi, neturtingiausi žmonės būtų pirmieji eilėje. Yra labai daug diskusijų jungtinių tautų vandens tinkle ir kitose agentūrose apie tai, kaip paremti prieigą prie vandens, yra labai svarbu, kad būtų taikomas bendras, holistinis požiūris siekiant tūkstantmečio tikslų. Ir e, valdant ir, ir, ir vandens atliekų e, valdysena ir vandens šaltinių valdymas ir visi kiti klausimai čia yra labai svarbus. Vienas iš didžiausių susirūpinimą kelia e, at, at, nuotekos. nuotekos. <laughs> Žinome, kad e, nuotekų tvarkymas yra labai labai e, didelį nerimą keliantis klausimas ir jis turi labai didelę įtaką prieigi prie saugos geriamo vandens. Todėl manome, kad reikia labai. Tai yra labai svarbu nuotekas įtraukti į tas pačias prioritetus kaip ir prieiga prie ger, geriamojo vandens. Tam, kad e, greičiau pasiektume šių tikslų, reikia surinkti daugiau duomenų. E, Pasaulio sveikatos organizacija ir kitos organizacijos labai daug dirbo tam, kad gautų tikslesnę statistiką iš, iš valstybių, bet e, mes turime ir dar daugiau padaryti tam, kad žinotumėm, kur gyvena tie, kurie turi mažiausią prieigą prie saugaus geriamo vandens ir sanitarijos, kur gyvena tie neturtingieji. Taigi, apibendrinant, Iš tikrųjų yra labai daug galimybių, e, reikia dėti pastangas tam, kad teisė į saugų geriamą vandenį ir sanitariją būtų užtikrinta žmogaus. E, kalbant apie šią teisę, reikia pirmiausia galvoti apie neturtinguosius ir įgyvendinti, siekti tūkstantmečio vystimo tikslų. Jeigu mes nekreipsime pagrindinio dėmesio į neturtinguosius, ateityje daug tie, e, tie tikslai, į kuriuos tiek investavo daugybė šalių, nebus pasiekti ir daugybė žmonių neturės teisės ir prieigos prie saugos gerimo vandens sanitarijos. Ačiū. Ačiū. Pone Labasta, dabar Kate Nogruf. Thank you very much. Uh... Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. Dėkoju, kad pakvietėte mane į šios klausimus. Aš pakalbėsiu apie uh, E, sanitarija. E, nors, aišku, ir vanduo yra labai svarbus dalykas. Aš norėčiau jūsų visų paprašyti, prisiminti, kada jūs paskutinį kartą <laughs> tuštinatės. Iš tiesų atrodo, kad juokinga apie tai galvoti, bet tai yra labai rimta problema e, milijardam žmonių pasaulyje tikriausiai jūs neseniai tuštinate, <laughs> tuštinatės, gal vakar vakare, gal šiandien ryte, jūs aišku nuėjote į vonios kambarį, labai patogiai tą darėte, ar jūs ėjote kažkur į šalikelę, ar į kažkokią atvirą vietą, ar jums buvo gėda, kad jūs darėte e, tą e, viešoje vietoje. Greičiausiai jūs to nedarėte, jūs greičiausiai tą darėte vonios kambarė, nuleidote vandenį ir viską pamiršote. O dabar jūs Įsivaizduokite, kad einate į darbą, pavyzdžiui, per Leopoldo parką ir matote išmatų krūvas. Įsivaizduokite muses, smarvę, bakterijas ir e, sveikatos riziką. Iš tiesų, e, tuštinimasis viešoje vietoje yra kasdienybė milijardų žmonių pla, mūsų planetoje. Iš tiesų, milijardai žmonių gyvena uh, E, netitinkančiose standartų sanitarijos sąlygose. Ir tai iš tiesų yra neįtikėtina. Prastos sanitarijos sąlygos e, Dėl prastų sanitarijos sąlygų vaikai negali lankyti mokyklų, e, suaugusiai nedirba. Dėl prastos sanitarijos kyla tokios lygos kaip, pavyzdžiui, viduriavimas, o viduriavimas yra labai e, baisi lyga, nors mums tai netrodo. Ir e, su viduriavimu yra susiję, susijęs e, nepakankamas maitinimasis e, pusėje atveju, pusėje pasaulio. Taip pat e, e susijęs skurdas ir vaikų mirtis. E, kaip ponas Alebaster pasakė, sanitarija dažnai yra laikoma kažkokia antrailė tema ir ta mano, ne, taip elgesi ne tik ES, bet ir kiti donorai, bet gero, geros sanitarijos sąlygos yra viena iš žmogaus teisių. Ir Water Aid mūsų organizacija jau dirba šioje sanitarijos srityje apie 30 metų ir mes dirbame su uh, E, savo partneriais įvairiose šalise. Mūsų dėka 2,2 milijonai žmonių e, įgyjo geresnės sanitarijos sąlygas. E, tai sanitarija trukdo mums siekti tūkstantmečio vystimosi tikslų. Norėčiau pateikti keletą pavyzdžių, kad įsivaizduotumėte geriau. Pradėkime nuo ketvirtojo tikslo e, - vaikų mirtingumo mažinimas. Iš tiesų, vaikus labiausiai paliečia e, hygienos trūkumas ir sanitarijos nebuvimas, nes tai yra paprastas dalykas. Sanitarijos nebuvimas yra e, viduriavimo priežastis, o viduriavimas yra e, lyga, nuo kurios miršta e, labai daug vaikų. Tai yra viena iš penkių e, mirt, mirtingų lygų. Įsivaizduokite savo sūną, sūnų, e, dukrą, e, dukterėčią ar sunieną ar, ar anūką, kad jis mir, mir, mirtų nuo tokios paprastos lygos kaip viduriavimas 21 amžiuje. Prisiminkime antrą ir trečią tikslus, tai yra švietimas ir lyčių lygybė. Toletų nebuvimas mokyklose, o ypač e, paauglių lankomose mokyklose e, reiškia, kad dažnai ypač mergaitės paauglės nelanko mokyklos dėl tos priežasties, nes dažnai e, moteris yra užpuolamos ir, ir e, pavyzdžiui, kai jos eina į viešą toletą arba toletą, kuris yra toli nuo patalpų ir kai jos tą daro, pavyzdžiui, su, su, su temus. E, iš tiesų, e, prastos sanitarijos sąlygos ypač paliečia žmonės su negaliai. Jūs įsivaizduokite, koks yra pažeminimas, kai reikia eiti į bendrą viešą e, tamsų tualetą. E, tai yra žmogaus teisų pažeidimas. Todėl manau, kad tai yra vienas iš didžiausių 21-ojo amžiaus iššūkių. Kita vertus, tai yra taip pat ir viena didžiausių galimybių. E, ir kol kas yra per mažai e, e, investuojama į sanitarijos e, standartus. Bet iš tiesų ne viena šalis nepasiekė savo tos geros sanitarijos situacijos neinvestuodama. Londone, Junktinėje karalystėje, kai vyriausybė XIX amžiuje pradėjo investuoti į kanalizacijos tiesimą, e, trigubai sumažėjo vaikų mirtingumas. Pasaulio sveikatos organizacija e, paskaičiavo, kad e, e, tūkstantmečio vystimosi tikslų pasiekimas atneštų 60 milijardų e, naudą. Jeigu būtų visur užtikrintos geros sanitarijos sąlygos, tai susidurtume su 54 milijardų e, dolerių nauda. E, ge, geresnės sanitarnės sąlygos gali pagerinti ekonomikos augimą, e, kovą su skurdu ir taip pat gali padėti kovoti e, su tam tikromis švietimo problemomis. Taigi dabar norėčiau pas, pasiūlyti keletą e, dalykų, kaip būtų galima pagerinti situaciją. Iš tiesų, nugalėti pasaulinę sanitarijos krizę yra įmanoma. Yra įmanoma pasiekti, kad visi žmonės turėtų normales sanitarijos sąlygas iki 2030 metų. Kaip tą padaryti? Norėčiau iš pradžių pakalbėti apie pinigus juk neįmanoma išvengti šios temos. Nacionalinės vyriausybės yra atsakingos už tai, kad būtų užtikrintos geresnės sanitarijos sąlygos. Apie 18, Pasaulio bankas išnagrinėjo situaciją 18 e, Afrikos šalių, kurios yra žemiau Saharos. Ir buvo nustatyta, kad į sanitariją investuojama tik 0,1 procento BVP. Tai yra gėda. ES yra vienas didžiausių donorų sanitarijos ir, ir gerimo vandens tiekimo programuose. E, tačiau nepaisant to, ES pagalba šioje srityje taip pat sumažėjo per pastarąjį dešimtmetyje dešimtmetį. Taip pat norėčiau pakalbėti apie tai, kaip yra leidžiamos lėšos, e, kaip nekokybiškai yra leidžiamos vietos, e, to, lėšos. Iš tiesų, e, dauguma lėšų yra skiriama geriamo vandens tiekimui, o sanitarija šiuo atveju lieka nematomas iššūkis ir dėl investicijų į vandenį nukenčia investicijos į sanitariją. E, ir ta pagalba sanitarijai ne visuomet yra teikiama toms šalims ir tiems žmonėms, kuriems labiausiai to reikia. E, ir dar yra didžiulių kliūčių siekiant sanitarijos sistemos gerinimo nuoseklumo. Ir tai E, aš čia kalbu ne tik apie finansinę, bet taip pat apie logistinę ir technologinę e, plėtrą. Europos Sąjunga e, turėtų didesnį dėmesį skirti sanitarijai ir higienai ir ypač tose bendruomenėse, kuriuose to labiausiai reikia. Be lėšų ES turėtų e, taip pat tai, imtis ir kitų priemonių, kad gerintų e, sanitarijos būklę. E, tam ji turėtų pasinaudoti savo partnerystės nes kol kas sanitarijos problemos nesprendžiamos dėl to, kad yra nepakankamas koordinavimas tarp veiksmų, kurios atlieka donorai, pilieti visuomenė E, ir vyriausybė bei privatus sektorius. Mums nereikia kažkokių stulbinančių technologijų, kurios padėtų išspręsti sanitarijos e, krizę. E, iš tiesų svarbiausia, kad partneriai padėtų bendradarbiauti, o mes jau matome tokių pavyzdžių, pavyzdžiui, tokiuose šalyse kaip Liberija ir Etijopija, tai tuomet situacija gali pagerėti ir ES čia gali daug ką padaryti. Ir e, E, mes turime skatinti sanitarijos ir vandens visiems partnerystės. E, tai yra tokia pasaulinė iniciatyva, kuomet partneriai koordinuoja savo veiksmus ir e, geriau paskirsto lėšas. Tačiau ši partnerystė gali veikti tik tai tuo met, kai stambėjai donorai, tokie kaip Europos Sąjunga, E, įsijungs į tas partnerystės. Ir čia neužtenka tik tai kalbų pasauliniuose susitikimuose. E, taip pat yra labai svarbu, kad sanitarijos tikslai taptų prioritetiniais tikslais. E, siekdami tūkstantmečio vystimosi tikslų mes turime galimybę sumažinti skurdą, baisiausią skurdą trunkantį visą gyvenimą. Mums taip pat reikia Europos parlamento paramos ir patikinimo, kad ES ir toliau padės siekti e, tūkstantmečio vystimosi tikslų. Ir e, Europos parlamentas turėtų taip pat daryti, kad būtų užtikrintas, e, užtikrinta visiems pasaulio gyventojams prieiga prie sanitarijos renginių iki 2030 metų. Mums taip pat reikia Europos parlamento paramos kad geriamojo vandens ir sanitarijos tikslai būtų prioritetiniai tikslai siekiant tūkstantmečio tikslų. Tai nėra tik mūsų vizija, e, ta, tokią viziją suformulavo ir tarptautinė ekspertų komanda, bendradarbiaujanti su UNICEF ir, ir Pasaulio sveikatos organizacija. E, aš turiu tas išvadas, galėsiu pateikti jums jas. E, Konkreta ta darbo grupė susitinka e, nuolat ir ji pasiūlė konkrečias rekomendacijas, kaip būtų galima siekti padėties po 2015 metų pagerinimo. Taigi prašau, palaikykite mus ir padarykite viską, kad iki 2030 metų visi žmonės galėtų naudoti šią pagrindinę žmogaus teisę. Is... Dėkoju. Dabar ponas Žerapaja. Privačių vandentiekos e, įmonių asociacijos pirmininkas. Aquafet yra privačių savininkų asociacijos asociacija. Mes teikiame paslaugas vandens tiekimo srityje, kai to pageidauja vyriausybės. Mes dirbame daugoj, daugelyje ES valstybių, turime licenzijas ir maždaug trečdalis ES piliečių naudojasi paslaugomis, kurias teikia privatus tiekėjai. Mūsų federacija tai nėra lobistinė, komercinė lobistinė organizacija. Mes nesakom, kad va, privatus valdymas yra geresnis, automatiškai geresnis negu viešasis valdymas šiuose srityse, bet yra vandens bet tikrai yra vandens sistemų, tiekimo sistemų, kurios yra gerai valdomos ir viešajame sektoriuje. Reikia, ko reikia šioje srityje. Jūs puikiai aprašėte poreikį prieigai prie vandens, prie sanita, sanitarijos priemonių. Daugybė žmonių neįvertina tas, tų pastangų, kurių reikia tam, kad visi galėtų turėti prieigos, prieigą prie vandens. Tūkstantmečio tinkslai aiškiai pasako, kad 800 milijonų žmonių vis dar neturi prieigos prie vandens. Ir jiems atrodo, kad tai yra tokia kliūtis, kurią dar reikia nugalėti. Aš girdėjau jūsų, jūs sakant neteisingus faktus šiandien ryte. Tai toli nuo realybės. 8 iš 10 pasaulio žmonių, 5 iš jų gauna e, viešojo sektoriaus vandenį, vienas privatau, prieš privataus, o keturi žmonės iš vis negauna jokio, jokios prieigos prie vandens. Arba žmonės naudoja vandenį, kurie, kuris yra nesaugus Budapešto susitikime, kurį jūs citavote, ponas Bankimų, jungtinių tautų generalinis sekretorius pripažino šią liūdną realybę ir pasakė, kad trečdalis žmonių geria vandenį, kuris gali pakenkti sveikatą. Sveikatai tai yra 2 milijardai žmonių. Ir mes, aklafedas, pateikėm atitinkamus skaičius vyriausybėms Žmonėms reikia ne tik tai saugaus vandens, žmonėms reikia prieigos prie jų, žmog, prie jų žmogaus teisių. Tos teisės turi būti įgyvendintos. Dabar mes galim pasakyti, kad 2 milijardai pasaulio žmonių neturi tokios elementarios teisės. Tai yra žmogaus teisė ir ji yra pripažinta tokia 2010 metais. Tada mūsų federacija viešai rėmė šitą nuostatą. Mes bendradarbiavome su tarptautinė organizacija, su vyriausybių vadovais, su jungtinėmis tautomis ir siekiame, kad ši teisė visame pasaulyje būtų įgyvendita. Kodėl? Todėl, kad mus vienyje, mes vienijame tokias kompanijas, kurios kiekvieną dieną prisideda prie to, kad žmonių teisės būtų įgyvendintos. Taip kaip tą mums e, liepia daryti valstybės institucijos. Mes esame privatus veikėjai, kurie dirba valstybių naudai. Mes galim prisidėti prie progreso šioje srityje tam, kad ši žmogaus teisė būtų įgyvendinta, kad visi turėtų ją vienodomis sąlygomis. Mes esame konkurencingi, mes esame, nu, naudojame savo profesionalizmą, optimizuojame išlaidas, optimaliai naudojame mokesčių mokėtojų lėšas ir naudojamės, aišku, tomis galimybėmis, kurias mūsų teikia valstybės institucijos subsidijomis ir panašiai. Mes esame naudingas vyriausybėms instrumentas, padedantis užtikrinti kokybiškų paslaugų teikimą žmonėms tame tarpe ir labai neturtingiems žmonėms. Todėl mes stengiamės ir toliau dirbti efektyviai žmonių labui ir tai pripažįstama jungtinių tautų, jungtinių tautų e, žmogaus teisų taryba 2010 metais pripažino, kad žmogau, žmonių teisė į vandenį yra prigimtinė žmogaus teisė. Ir šioje rezoliucijoje jungtinių tautų žmogaus teisų taryba pripažino, kad vyriausybės turi teisę pasirinkti bet kokį e, operatorių įgyvendinti šias teisės, ar tai būtų privatus, ar nevyriausybinė organizacija, ar, visu, ir valstybinė institucija. Tad nėra jokių, negali būti jokių kaltinimų apie tai, kad čia buvo privačių lobistų pasiektas rezultatas. Privatus operatoriai gali prisidėti prie teisės į vandenį įgyvendinimo. Čia nėra uh, nėra jokios, jokio teis, jokios teisinės neligybės tarp mūsų ir valstybinių institucijų gyvendinančią teisę. Mūsų federacija praeitą, mėnė, praeitą kovą pasiūlė Europos institucijams ir Europos parlamentui padaryti šią žmogaus teisę į vandenį matomesnė Europos Sąjungoje. Mes pasiūlėme pakeisti pagrindinių teisų hartiją atitinkamai ir įtraukti čia žmogaus teisę į vandenį. Dabar yra rengiami e, tūkstantmečio tikslai po 2015 metų. Mes, kaip privatus operatoriai, jau daugybę metų siekiame daugiau ambicingesnių planų vanden tiekos srityje. Dabar yra puikia proga tą padaryti. Jeigu ES valstybės rimtai yra nusiteikę, suteikti visiems prieigą prie vandens ir sanitarijos ir jeigu jos priims pripažins pusę žmonijos teisę į vandenį ir į e, sanitarnės sąlygas tų, tų žmonių dalių, kurių, kurie dar neturi tokias teisės, tai mes turime įtraukti šitos, šitas nuostatas į, į tikslus. Ir ką aš noriu pasakyti, kai sakau prieiga prie vandens, tai yra prieiga prie saugaus vandens ir tai yra žmogaus teisė. Tikiuosi, kad Europos valstybės uh, prisidės prie šio progreso ženkliai. Tačiau dabar kol kas ES vystimosi strategijoje nėra tokio tikslo. Ko reikia, kad mes galėtume įgyvendinti šią teisę pilnai? Žmon... Ši teisė negali būti įgyvendinta atsitiktiniu metodu. Tam reikia tikslios institucinės organizacijos. Tai yra teisės aktų kūrėjų, politinių veikėjų pareiga užtikrinti, kad kiekviena šios teisės dimensija būtų įgyvendinta. Turi būti kažkokia visų valstybinė institucija, kuri būtų įgaliota patenkinti šią teisę. Ir ši institucija turi, turi, turi turėti pakankamus teisinius ir finansinius išteklius taip padaryti. Vandens naudotojai turi, jiems reikia paslaugų ir tos paslaugos turi būti įperkamos. Klausiausi kolegės Perei iš Europos e, viešo, viešų paslaugų sąjungos ir kitų kolegų taip pat atstovų e, Right to Water atstovų. Jų veikla nukreipta ir į ES vidų, ir į išorę. Aš tikrai remiu jų tikslus. Daugybė žmonių pritarė iniciatyvai Right to Water, teisė į vandenį. Tačiau jeigu ši iniciatyva tikrai būtų nukreipta į žmogaus teisų įgyvendinimą, būtų gerai. Tačiau joje yra numatytas ir kitas tikslas, visiškai kitoks. Šitas tikslas kaip yra, nu, ši, šis tikslas yra nukreiptas į tai, kad vandens paslaugos būtų išimtos iš bendrosios rinkos ir apskritai jiems būtų netaikomos rinkos taisyklės. Man atrodo, kad tai yra negerai, aš abejoju, kad tai yra naudinga. Uh, vietos institucijoms rekomenduojama ne paisyti dabar galiojančių viešųjų pirkimų taisyklių, kurios yra nukreiptos prieš korupciją. Taip pat aš abejoju, kad praktikoje galima kalbėti apie vandens paslaugų liberalizavimą Europos Sąjungoje. Vandens paslaugas teikia už nustatytą kainą visuomen valstybės institucijos, valstybinės įmonės, netgi tada, kai jos naudojasi privačių įmonių paslaugomis. Tokia iniciatyva kai kurių stebėtojų yra interpretuojama kaip specialus pagalių kaišiojimas į privačių operatorių ratus. Manau, kad tolesnė tokio pobūdžio veikla tikrai sumažintų dabartinių galimybių pasirinkimo skaičių tinkamai tvarkyti vandens ūkį ir sumažintų pasirinkimo galimybę žmonėms. E, jungtinių tautų vandens e, stebėsenos e, vyriausias įgaliodamas taip pat išreiškė abejonės dėl šios iniciatyvos prasmingumo. Buvo ir daugiau išsakyta tokių abejonių. Yra daug dalykų, kuriuos galima būtų padaryti tam, kad žmogaus teisė į vandenį ir sanitariją būtų įgyvendinta ir Europoje, ir, Europos, ir už Europos ribų. To reikia milijardams žmonių ir milijardai žmonių yra nusipelnę to. Aš manau, kad visi ir tam tikslui pasiekti, man atrodo, reikia imtis visų įmanomų įrankių ir mobilizuoti visas jėgas. Dėkojame. Ponui Paja, o dabar Ann-Marie Peret. Dėkoju, pirmininkė. Aš esu vienintelė, turbūt, kuri kalbės šioje diskusijoje prancūziškai. Na, prieš tai kolegė Veronik Tekaiser kalbėjo mūsų gražiają prancūzų kalbą. Na kągi, pradėsiu nuo tokios pastabėlės, kuri man asmeniškai atskleidė vandens reikšmę sveikatai visos žmonijos mastu. Aš e, turėjau daug reikalų su nevyriausybinėmis organizacijomis, su jų veikla Ekvadore. Mes vykdėme mokymus ir samoningumo didinimo veiklą užsiemėme Čimboratsų provincijoje. Tai buvo prieš 30 metų. Ir ta mūsų mokymo veikla labai daug ką pakeitė. Tada žmonės kasdieną galėdavo sunaudoti maždaug 4 litrus vandens ir tą vandenį turėdavo atsinešti 3 kilometrus, leisdavosi su žmonės, pirmiausia moterys, su tuščiais indais leisdavosi nuo kalno ir 28 litrus vandens prisisėmusios, tada turėdavo pakilti į kalną. Aš pati tą išbandžiau ir su tais tuščiais kibirais jau nuo to kalno vos nusileidau, bet jeigu po to man dar būtų reikėję juos ir užvilkti, tuos 3 km į viršų, tai būtų nebuvę neįsivaizduojama. Tada mes pasirūpinome vandens e, automatiniu tiekimu į tą kaimą ir tai buvo didžiulė, didžiulė sėkmė ir visi, kurie toje, tame kaime, toje vietoje tuo metu buvo nepaprastai to džiaugiasi. Tai toks vaizdelis, o aš e, dabar atstovauju Europos iniciatyvą Teisė į vandenį ir esu Europos viešųjų paslaugų sąjungų federacijos pirmininkė. Manau, kad dabar atėjo metas žengti esminį žingsnį ir kreiptis į ES politinius veikėjus, į tarybą, į Europos parlamentą ir pasakyti kas yra svarbu. Mes pasirašėme 2010 m. jungtinių tautų hartiją, kurioje yra pasakyta, kad žmogaus teisė į vandenį yra prigimtinė žmogaus teisė. Vanduo yra teisė, kuri turi būti prieinama visiems ir vanduo yra visuotinė gerybė. Kadangi mes vienijame daugybę europinių organizacijų, tai mes visuomet mastome visos Europos mastu, ką galima būtų padaryti e, plačiau. Ir esame visų piliečių iniciatyvų vardu parengę keletą, keleto reikalavimų sąrašą. Dabar jau esame surinkę netoli 2,1,9 milijono parašų mūsų reikalavimams ir jūs, pirmininkė, žinote, kad ši pilietinė iniciatyva ypač jūsų šalyje buvo labai paremta. Taigi, Vien Vokietijoje buvo surinkta 1,2 milijonai parašų, tačiau iš viso mūsų iniciatyvoje dalyvauja 28 šalis ir 13 šalių buvo surinkta pakankamai balsų uh, tam, kad ši inicijatyva būtų pakankamai svari ir reikšminga, kad būtų galima pateikti ją Europos komisijai ir kitoms institucijoms. Labai svarbu, kad ir atskirų vyriausybių vado, vyriausybės, atskirų šalių vyriausybės atkreiptų dėmesį šią iniciatyvą ir ją atsižvelgtų. Gruodžio 10 dieną, taigi gana greitai, mes pateiksime komisijai šį sąrašą su parašais. Tačiau, aišku, tai tik kelio pradžia ir reikia nuveikti labai daug. Mums pavyko bent dviem milijonam piliečių įrodyti, kad vanduo yra teisė, visuotinė teisė, Ir tai yra tikrai labai didelė sėkmė samoningumo prasme. Tai turi tapti instrumentu, kuris leistų prisijimti atsakomybę piliečiams, atsakomybę vietos institucijoms, kitaip sakant, savivaldybėms ir vandens tiekimo įmonėms, kurios priklauso savivaldybėms ir kitoms vandens tiekimo įmonėms ir sanitarių paslaugų teikimo įmonėms. Na, kaip minėjau, mūsų iniciatyva buvo pradėta labai esminių momentų. Kaip tik tuo metu buvo kalbama apie tai, kad reikia įgyvendinti koncesijų direktyvą ir ką mums pavyko pasiekti, mums pavyko pasiekti, kad vanduo netaptų tiesiog preke, Tai nėra paprasčiausia vartojimo prekė, tai yra visuotinė gerybė ir vanduo turi tarnauti mūsų geroviai. Vanduo yra žmogaus teisė ir bendra, visų bendrai valdoma gerybė, kurią reikia valdyti arba vien tik valstybės institucijoms arba valstybės institucijoms bendradarbiaujant su privačiuoju sektoriumi. Tai reiškia, kad vietos savivaldybės, vietos įmonės turi tiesioginę atsakomybę prieš savo piliečius už tai, kad kiekvienam piliečiui būtų suteikta galimybė prieigai prie švaraus vandens ir pagrindinės sanitarinės paslaugos. Tai yra, kaip minėjau, valstybės uždavinys, valstybės institucijų uždavinys. Ir aišku, mes tokiu būdu visiškai nenorime pasakyti, kad vanduo turi tapti nemokamas. Visa tai, kas susijęs su vandeniu, su aprūpinimu energija, yra tam tikrą kainą turintys dalykai. Galima parengti ir ekspertizes, kokios tos kainos turi ar gali būti ir nebūtinai jas turi nustatyti valstybės ar savivaldybės įmonės. Bet labai dažnai vanduo priklauso dideliems tarptautiniams koncernams - Suez, Veolija ir kitiems. Jie garantuoja vandens kokybę, uh, Ir aš galiu pasakyti, kad Prancūzijoje aprūpinimas vandeniu iš tikrųjų yra labai kokybiškas. Kitaip sakant, išmintinga privataus ir viešojo sektoriaus partnerystė vandens srityje visame pasaulyje galėtų būti naudinga. Mm valstybės įmonės turėtų bendradarbiauti šioje srityje su privačiomis įmonėmis, su tais didžiaisiais vandens tiekėjais, kurie turi daug patirties, turi daug žinių. Tačiau tai gali vykti tik visiško skaidrumo sąlygomis, kai yra aiškiai parodomi skaičiai, atskleidžiama buhalterija, auditas ir panašiai ir vanduo bei sanitarinės paslaugos turi būti tiekiami protingomis kainomis. Išklausiau kolegos iš Didžiosios Britanijos. Ir tikrai pritariu tam, kad reikia galvoti apie silpniausius visuomenės narius ir taip pat pasirūpinti, kad jie būtų tinkamai aprūpinti. Taigi ir tarifai, ir mokesčiai turi būti pakankamai gerai subalansuoti, kad visi, net ir patys skurdžiausiai besiveršinti žmonės, būtų vienodai aprūpinti vandenį ir vienodai galėtų pasinaudoti šią prigimtinę teisę. Ir visą tai, visu tuo turėtų pasirūpinti komunalinės, tai yra savivaldybės įstaigos. Ir Vokietijoje, pavyzdžiui, manome, matome, kaip vyksta e, kokia yra raida, tai kas buvo patekę į privačias rankas dabar vėl yra išperkama savivaldybių ir savivaldybės perima tai į savo rankas. Taigi reikia būti atsargiems su tomis koncesijomis ir viešo bei privataus sektorius bendradarbiavimas yra be negeriausia galimybė, bet kuriuo atveju neišleidžiant iš akių piliečių gerovės, o ne turint omeny vien akcininkų naudą. Leiskite man tai pasakyti. Na ir paskutinis dalykas - tai sąsaja tarp Europos dimensijos ir pasaulinės dimensijos. Taip, mes turime būti daug jautresni šiuo klausimu. Mes turime mėginti įgyvendinti pagrindinę teisę į vandenį visame pasaulyje. Tai yra mūsų išorės veiksmų, institucijų užduotis ir visokių kitokių institucijų taip pat. Koks yra kelias? Kelias yra decentralizuotas bendradarbiavimas. Tai kitaip tariant, kartu su valstybės ir savivaldybių institucijomis solidarumo pagrindu reikia stengtis tai įgyvendinti. Valstybės partneriai kartu su privačiomis įmonėmis bendradarbiaudami gali įgyvendinti šias, šios tikslus, niekada nepamirždami visų pirma piliečių gerovės. Toks požiūris yra remiamas ir Europos parlamento, ir komisijos. Ačiū, kad klausėte. Madam Perry. Ačiū, ponė Perry. Dabar žvalgausi į technikus. Dabar bus video pranešimas. Pone Albrukek, Junktinių tautų specialioji įgaliotinė geriamojo vandens ir sanitarijos klausimais. Dabar jie yra Bolivijoje regioninėse konsultacijose, todėl kreipimasi įrašė. Kaip sakiau, specialioji galiotinė kaip tik ruošia gairias, kaip įgyvendinti šią naujai pripažintą žmogaus teisę. Ar pabandysime prisijungti. Labas rytas, labai norėčiau padėkoti ypatingai ypatingai e, pakomitečio pirmininkiai Barbarai Lochbiller už tai, kad suteikė galimybę pasidalinti e, mintimis apie e, specialios įgaliotinės gerimo vandens ir sanitarijos klausimais darbą. Labai apgailestauju, kad negaliu dalyvauti posėdėje, bet aš dabar kaip tik Bolivijoje, kur mes kalbame. Uh, Norėčiau pasidalinti tam tikrom naujienom, kaip mes dirbame jungtinėse tautose, kovodami už prieigą prie saugaus geriamo vandens ir sanitarijos. World 100 telco sponsors, including EU member states. Šioje rezoliucijoje yra apibrėžiama teisė saugų geriamą vandenį ir sanitariją. tos valstybės narės, taip pat ir ES valstybės narės turi pritarti e, apibriešiai, kas yra prieiga prie saugaus gerimo vandens ir sanitarijos. Tam, kad ir tarptautiniu, ir nacionaliniu lygmeniu geriau apibrieštumėm mūsų politiką šioje srityje. Žmogaus saugus geriamas vanduo ir sanitarija yra žmogaus teisė absoliučiai visiems, be jokios išimties. Jų turi būti fiziškai, prie, vanduo turi būti fiziškai prieinamas ir turi būti e, prieinama prieiga prie sanitarijos ir tai turi būti įperkama, tai turi būti prieinama visomis prasmėmis. Dabar kai žiūrite į šį video, tikriausiai dabar jau yra priimama šita rezoliucija. Ir tai yra be galo svarbus, svarbus punktas e, dirbant tam, kad saugus geramas vanduo ir sanitarijos būtų užtikrintas. E, dabar norėčiau pasidalinti E, mintimis apie mūsų darbą. Per pasarosius metus dirbau su UNICEF ir Pasaulio sveikatos organizacija. Mes vykdėme bendrą stebėjimo programą e, vandens ir sanitarijos klausimais tam, kad pasiū, pa, paruoštumėm pasiūlymus ir tikslus ir indikatorius vandens ir sanitarijos tikslais e, po 2015 metų. Aš taip pat dalyvavau darbo grupėje ir buvau pirmininkė, kalbėjome apie neligybę E, kai galvoju apie neligybę e, ir tai, kad ta neligybė visam pasauliu didėja, matau, kad darosi labai didelis, didelis neatitikimas pasaulinėje vystimosi darbo atvarkėje. E, buvau misijose ir Europoje, Afrikoje, Ramio vandenino regione, Šiaurės Amerikoje, Azijoje ir taip toliau. Ir visada susitikdavau ir kalbėdavau apie prieigą prie vandens ir sanitarijos. E, žmonės priklausantis specifinėmis konkrečiomis grupėmis, šiom grupėm yra tiesiog ignoruojami lyginant su kita visuomenė. Kaip žinote, čia yra tam tikra stigma E, žmonės yra diskriminuojami, yra tam tikros visuomenės praktikos. Bet praktiškai žiūrint, e, globalus, globalis stebėsina e, ir kaip yra vykdomi tūkstantį vystimosi tikslai, visiškai nereikalauja, kad suinteresuotos šalis kreiptų dėmesį į šias grupės ir kalbama apie įvairiausios sėkmės istorijas, nors visiškai nekreipiama dėmesio į tam tikras pačias pažeidžiamiausias e, grupės. Ir tie marginalizuoti žmonės iš viso nėra, e, neturi prieigos prie, prie to, apie ką kalbame. Ir netgi tais atvejais, kur progresas, pažanga nepasiekia tokių grupių, vis tiek tos šalis sako, kad jos yra tūkstantmečio vystimosi tikslų įgyvendinimo didvirės. Taigi, kaip pamatuoti tas, ne, tą neligybę ir kaip pamatuoti, ar tikslai e, siekiami tinkamoje vietoje ir tinkamai. E, čia ir Europos parlamentas galėtų tarti žodį, paremdamas tokį įsipareigojimą, kad toks įsipareigojimas būtų įtrauktas į darbo atverkę po 2015 metais. Iš principo šitas pasiūlymas yra toks, kad pirma, e, reikia atskirti duomenis. Pavyzdžiui, yra tarp kaimo ir miesto vietovių. Pavyzdžiui, tarkime, šalis priežastis X. E, tarkime, kad e, mieste 60 procentų turi prieigą prie sanitarijos, o kaimo vietose tik 20 procentų. Matome, koksai yra skirtumas. Taigi čia yra svarbiausia atskirti šitus duomenis. Ir tada e, toje darbo atverkėje po 2015 nusikeliant tikslą, pavyzdžiui, 2030 metų, bandyti pasiekti tikslą, kad neliktų tokio didelio skirtumo. Taigi, jeigu atskrisim, atskirsime informaciją ar duomenis e, kaimo vietovių ir miesto vietovių, galėsime e, įvardinti, koksai yra e, poreikis, kur yra didžiausias poreikis pagrindinis tikslas bus, kad žmonės gyvenantis kaimo vietovėse būtų bent truputį, kad tas skaičius būtų bent šiek tiek panašesnis į miesto vietovėse gyvenančius asmenis. E, toksai paprastas mechanizmas jau dabar rodo, kad mes iki šiol dirbome ne taip, buvome pasirinkę ne tą kelią, buvome pasirinkę netinkamą požiūrį, nes mes skiriame didžiausią dėmesį tiems, kurie ir taip jau gerai gyveno, kurių padėtis ir taip buvo pakankamai gera, vietoj, tų, vietoj to, kad skirtume dėmesį tiems, kurie yra patys pažydžiamiausi. E, neseniai atliktas tyrimas saugokite vaikus ir mes pamatėme, kad jeigu nekovosime su neligybė, niekada nepasieksime tūkstantmečio vystimo tikslų e, ir darbo atvarkės po 2015 metų tikslų. Taigi, jeigu norime, kad visi turėtų prieigą, turime E, pirmiausiai kovoti su, tai, su tuo skirtumu, su marginalizuotų bendruomenių atskirimu. Kitaip mes per 15 metų, per 15 metų tikrai nepasieksime tų tikslų. Taigi, manau, kad ES galėtų ir, ir turėtų būti stiprus partneris integruojant politiką ir, ir siekiant darbo atvarkės padų šį 15 tikslų. Be to, neligybė e, yra net, pastebima ne tik tai besivystančiose šalyse, bet taip pat ir turtingose šalyse, taip pat ES kaip donorė turėtų įsipareigoti, nekartoti tų pačių klaidų E, siekiant tūkstančio vystimosi tikslų ir turėtų kovoti, kad būtų išnaikinta neligybė, taip pat ir ES partnerėse šalise. E, taigi kova su neligybė yra ne tik tai žmogaus teisų, mm, žmogaus, yra pareiga žmogaus teisų prasme, moralinė pareiga, tai yra ir politinė, ekonominė pareiga. Reikia pasiekti, reikia, kad pasiekti to žmonės, būtent tas bendruomenės. Esu tikra, E, kad visi suprantame, kad nestabilumus pasaulyje irgi sukelia nelygybę. Aš nesiniai lankiausi Brazilijoje. Mums buvo pasakyta, kad milijonai žmonių e, kenčia nuo visokiausių lygų, e, kad ligoninėse guli daugiausia žmonių, kurie yra užsikrėtę lygomis per vandenį. Taigi, nuo programos po 25 perėsiu prie kito savo darbo. Aš norėčiau paminėti dar šitą. Aš ruošiu gairias dėl prieigos prie vandens ir sanitarijos. Ir aš norėčiau pasakyti kelias klausimus mes sutinkame, kad teisė į vandenį yra e, žmogaus teisė, jinai buvo pripažįsta e, jungtinėse tautose, taip pat ir ES valstybių narių. Bet kaipgi ją įgyvendinti? Nežinome, ką daryti, ką reikia daryti, kad ta teisė būtų įgyvendinta. Ir apie tai galvodama, bandama atsakyti šitą klausimą, sugalvau, kad reikia sukurti gairias, kaip būtų galima užtikrinti saugų geriamą vandenį ir sanitariją visais lygmenimis. E, taigi įsigilinome į visus iššūkius, į problemas, į teisinę bazę, politiką, biudžetą ir e, vietinių lygmenių vykdomas priemonės Ir kalbėjome apie tai, kaip galima būtų užtikrinti prieigą prie vandens ir sanitarijos. Mano pasiūlymas e, buvo įtraukti kuo daugiau suinteresuotų šalių ir partnerių, taip pat ir UNICEF, Junktinių tautų Habitat ir kelias NVO, taip pat ir Šveicarijos, Suomijos, Vokietijos, Ispanijos vyriausybės E, prašom, jeigu jūs susidomėsite, mano internetinėme puslapyje yra informacijos apie tai. Mes vykdome ir regionės konsultacijas Bolivijoje, dabar būtent aš ten ir esu. E, taip pat ir sausio mėnesį vyks konsultacijos. E, Ir tos konsultacijos yra reikalingos, kad suprastume, ko, su kokiomis problemomis susidūrėme, bandydami užtikrinti šią teisę. E, gairės bus išleistos kitų metų e, rugsėjį ir ten bus įtraukta įvairiausios informacijos, bus raginama imtis e, priemonių, bus kalbama apie biudžeto e, planavimą ir taip toliau. Aš pristatysiu šį dokumentą ir rekomenduosime valstybėms pakeisti teisinę bazę, pakeisti savo politiką tam, kad būtų užtikrinta teisė į vandenį ir sanitariją. Aš taip pat e, pasinaudosiu partnerių patirtimi, kad galėčiau iliustruoti e, tai, ką siūlome. Ir tikimės, kad dalyvaus ir tarptautinių lygių partneriai, ir, ir, ir nacionalinių lygių žmonės bus, įsi, valstybės bus įsipareigojusios užtikrinti prieigą prie saugaus vandens ir ir sanitarijos. Dėkoju uždėmės ir tikiuosi, kad turėsime progų ateityje susitikti e, gyvai. Dėkoju už šią galimybę ir už tai, kad manęs, mane išklausėte. Thank you, Madame de Albuquerque, for... Dėkoju uh, už tokį emocingą pasisakymą prieš suteikdama žodį. Kitiems kalbėtojams norėčiau paklausti, kas grįžo šiandien iš Adis Abebos. Jūs? Tik Ana. Tai dėkoju, Ana, kad atvykai. DEFCO generalinio direktorato atstovas, direktorius ponas Rudolfi. E, dabar pasisakys, manau, kad jūs išgirdote vairių rekomendacijų, ką reikia daryti, bet ką galėtų pasakyti jūsų generalinis direktoratas šią temą. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami parlamentarai. Aš grįžau iš New Yorko, kur e, vyko susitikimas dėl tvarios energetikos visiems. Ir tai, tas susitikimas buvo sušauktas Pasaulio banko pirmininko. Ir buvo pasakyta vakar tame susitikime, kad mažų vaikų e, mirtingumą labiausiai iššaukia e, oro užterštumas, kuris yra susijęs su e, malkų kūrenimu namuose. Taigi mes tu, ir, ir buvo sakoma, kad tai yra antra e, pagal dydį vaikų e, E, mirtingumo priežasis. Taigi jūs turėtumėte su kitais jungtinių tautų e, skyriais sukoordinuoti, kas iš tiesų e, tai yra. E, tačiau kalbant apie vandenį, tai yra labai svarbus dalykas, e, bet e, taip pat E, reikia nepamiršti, kad nepakankamas nuotekų valymas taip pat gali būti susijęs su įvairiomis lygomis. Sanitarijos sistema e, taip pat yra svarbus dalykas ir sanitarija yra vienas svarbiausių e, tūkstantmečio vystimosi tikslų. E, aš, e, mes matome, komisija mato, kad mes, mums nepavyko kol kas pasiekti to pasaulinio tikslo dėl sanitarijos būklės gerinimo. Ir Mes kartu su jumis, pirmininkė, parengsime tam tikras pastabas. Aš nenoriu saky, kartoti to, kas buvo pasakyta. Europos komisija nuolat dirbo vandens srityje ir dar 2004 metais manęs paprašė e, įsteigti vandens priemonę. Pagal tą priemonę mes dvigubai padidinome savo veiksmus e, vandens tiekimo srityje ir mes e, taip pat daug dirbome E, sanitarijos rydyje. Kai buvo mūsų ES e valstybių narių 15, tik 15, tai mes investavome apie milijardą eurų tam, kad būtų pagerinti e, sanitarijos standartai kitose dešimtyje šalių, kurios tuo metu siekė narystės Europos Sąjungoje, kurios vėliau prisijungė prie Europos Sąjungos 2004. -aisiais. E, ir iš tiesų čia buvo įdėta labai daug pastangų, todėl aš norėčiau e, pritarti tam, ką pasakė ponė Pere. Iš tiesų e, mes suvokėme, koks svarbus yra vandens klausimas ir iš tiesų privačios ir viešos partnerystės klausimas yra sudėtingas klausimas, nes e, iš vienos pusės yra vietos organizacijos, iš kitos pusės kažkokios tarptautinės didelės organizacijos. Ir, ir sunku dėrėtis tuomet. Iš tiesų, kai mes dėl, dėrėjomės dėl koncesijų, aš prisimenu, koks buvo dėrybų procesas ir jis, toks, jis buvo gana skausmingas E, taigi, jeigu mes kalbėsime apie 2003 metų Europos komisijos parengtas gairias dėl sėkmingos privačios ir viešos partnerystės, tai, tai taip pat juose atsispindi. E, kalbant, e, grįžtant prie vandens priemonės, iš tiesų mūsų pastangos buvo dvigubai padidintos šioje srityje. Skaičiai sako, kad tas, ta vandens priemonė du kartus padidino mūsų veiksmus. Todėl aš taip pat norėčiau pasakyti, kad komisija labai rimtai žiūri į auditorumų rekomendaciją šioje srityje ir e, reiktų pasakyti, kad audito rūmai uh, E, auditavo mūsų 2003-2004 metų programas. 2000, tai yra labai svarbu, nes e, mes čia kalbame apie projektus, kurie buvo baigti 2003-2004 metais. Taigi, e, Nuo 2003-2004 metų komisija pakeitė savo praktiką ir mes dabar norėtume keisti savo požiūrį ir vertinti viską pagal mūsų pastangas, pagal jų poveikį. Audito rūmų ataskaitos pagrindinė dalis buvo skirta tvarumui. O tvarumas tai yra ne fizinis infrastruktūros kūrimas, o tos infrastruktūros valdymas. Ir, ir tai yra susijęs su atitinkamais e, mokesčiais. Jeigu, jūs nes, jeigu mes nesugebėsime užtikrinti tokių tarifų, tokių kainų, kurias galėtų mokėti visi, tai tuomet e, e, ne, nepasieksime savo tikslų. E, vanduo iš tiesų yra nemokamas, tačiau kažkas turi mokėti tas administravimo e, išlaidas. Taigi, jeigu mes pažiūrėtume į valstybės, į jų trapumą, tai dažnai valstybės e, nebūna silpnos kažkokioje vienoje srityje, jos yra silpnos silpnos visur. Ir pavyzdžiui, galima čia kalbėti apie maisto tiekimo saugumą, nes yra daug šalių, kuriuose yra badaujama. Vidaus ir išorės stebėjimo reforma taip pat turėtų, reiktų čia pažymėti. Ir svarbu pabrėžti, kad mes pakeitėme savo vertinimo sistemą. Ir remdamiesi ataskaitomis projektų mes imamės tam tikrų veiksmų. Taip pat mes ruošiamės parengti tam tikras gairias ir tikimės, kad jau kitą rugsėjį bus pateiktas naujas vadovas, prie jo aš dar grįšiu, O kalbant apie gairias, e, mes kalbėjome apie biudžeto paramą vandens tiekimo klausimams. Kalbant apie biudžetinę paramą, mes e, biudžetinę paramą tiekiame įvairiems sektoriams, kurie yra susijęs su vandens tiekimu. Ir reikia taip pat nepamiršti politinio dialogo, kuris taip pat yra svarbi mūsų e, veiksmų dalis pavyzdžiui, su Uganda buvo pasiektas sėkmės politinėme dialoge. Jeigu jūs pažįstate Ugandą kaip šalį, žinote, kad ten yra labai sudėtinga situacija, bet mums pavyko įgyvendinti tam tikrų projektų susijusių su vandens tiekimo ir, ir e, sanitarijos gerinimo Kampara Town Kampara Town yra miestas, kuriame gyvena 3,5 milijonų žmonių. Dauguma jų gyvena lušnynuose. Ir e, problema pagrindinė yra tai, kad e, atitinkamos e, bendrovės sako, kad yra neįmanoma nutiesti kanalizacijos tam mieste. Taigi mes e, tiekiame e, par, paramą. E, kad būtų galima nutiesti kanalizaciją tose lušnynuose, kad būtų pasiekti tie patys vargingiausiai gyvenantys žmonės. Taigi mes turime žiūrėti į e, labiausiai nutolusius regionus. Pavyzdžiui, toje pačioje Ugandoje e, Pavyzdžiui, Šiaurės Ugandoje buvo 25 metus vyko genocidas. Tai jūs matote, kokia yra sudėtinga situacija. Mes siūlome daug įvairių priemonių, pavyzdžiui, natūralių išteklių problema, programa. Taip pat rengiame daug teminių seminarų vandens tema. Ir kaip žinote, mes e, šių metų Liepos mėnesį inicijavome vandens e, priemonės vertinimo sistemą. Tikimės, kad to vertinimo rezultatus gausime iki šių metų pabaigos. Norėčiau pasakyti, kad e, praeitįje vandens vaidmuo buvo labai svarbus, jis išliks ir toliau svarbus. Todėl yra projektų, kurie buvo patvirtinti 2012-2013 metais ir jie bus įgyvendinti, įgyvendinti iki galo per artimiausius metus. Taigi jūs žinote, kad iš pradžių reikia patvirtinti projektus, paskui užtrunka kažkiek tai laiko, kol jie yra įgyvendinami. Ir jūs žinote, kad taip pat taryba ėmėsi kažkokių tai iniciatyvų. Taip pat yra labai svarbu bendrauti su, bendradarbiauti su įvairiomis pilietinėmis iniciatyvomis vandens srityje, nes tokiu būdu mes galime e, tarsi pateisinti savo politinį mandatą. Jūsgi žinote, kad mes žinome, kad mes dirbame pagal mandatą. Aš galiu pritarti jūsų išsakytai kritikai, kad praeitie e, mes galbūt nepadarėme kažkokių dalykų, kuriuos buvo lengva padaryti, bet e, iš tiesų situacija yra sudėtinga. Pavyzdžiui, Mozambike veikia 25 e, donorai, kitose šalise dar daugiau. Taigi e, tas vandens tiekimo saugumas jam galbūt neskiriamas pakankamas e, dėmesys. E, ir aš jau minėjau, kad aš grįžau iš tvaraus energetikos tiekimo seminaro ir galiu pasakyti, kad kitų metų mūsų pagrindiniai tikslai būtų energetikos ir vanden, energijos ir vandens tiekimas. Taigi čia mes kalbame apie du svarbius tikslus ir e, auga energijos vartojimas, tai, tai į tai, tai taip pat reikia. E, į tai reikia taip pat reaguoti, bet taip pat, aišku, reikia reaguoti ir į su vandeniu susijusias problemas. Aišku, labai svarbu yra įsiklausyti visas rekomendacijas ir priimti sprendimus. Taip pat norėčiau pasakyti, kad komisija pateikė komunikatą dėl oraus gyvenimo taryba pateikė išvadas šią temą, tai yra mūsų, tokios mūsų priemonės, kuriomis remdamiesi mūsų ambasadoriai gali e, toliau vystyti politinį dialogą. Ir taip pat yra labai svarbu pabrėžti, kad e, galima parengti raštu e, nuotekų valymo planą labai e, puikų, labai nuostabų, bet jeigu nebus vietoje žmogaus, kuris koordinuos, kaip vykdomas tas planas, jeigu nieks negalvos, kaip pasiekti e, skurdžiausius gyventojus, tai niekas nevyks, o tai yra tos valstybės uždavinys, tai ne donorų uždavinys. Mes tik per politinį dialogą galime padėti e, tų šalių vyriausybėms e, atlikti tuos uždavinius, kurie pagerintų jų, gyven, jų gyventojų situaciją. Yra daug pasaulinių iniciatyvų, bet vanduo yra vietos klausimas. Tai nėra klausimas, kurį galima išspręsti pasauliniu lygiu, ly, lygmeniu. Lyg E, mes, aišku, galime renkti įvairias gairias ir, ir įvairias programas, tačiau prieiga prie vandens, prieigos prie vandens klausimas turi būti sprendžiamas vietoje. Ir tai gali įvykti tik tai tada, kai e, yra solidarumas, kai žmonės padeda vieni kitiems. Taigi komisija gali taip įvertinti situaciją. E, mes E, teikiame biudžetinę paramą e, programoms susijusiam su vandeniu, tą darome daugelį šalių, e, bet iš tiesų tos šalis, kurios gauna pagalbą, jos pačios nurodo, kokiai sričiai turėtų būti skiriama ta pagalba ir tik 19 pasakė, kad e, reiktų paramos daugiausia vandeniu. 49 paminėjo, kad tai turėtų būti maisto programoms parama ir 29, pavyzdžiui, kad energetikai. E, taigi mes koordinuojame darbą, yra daug e, šalių, su kuriomis e, vykdomos bendros programos. Ir būtent kaip tik šiemet mes pradėjome įgyvendinti daug tų bendrų programų. E, E, per jas bandome išvengti veiksmų persidengimo, kai komisijos ir valstybių narių veiksmai pers, persidengia. E, tas bendradarbiavimas turi vykti valstybinių lygmenių ir būtent toje valstybėje reikia užtikrinti atitinkamų išteklių, tame tarpe ir vandens valdymą. Baigdamas norėčiau pasakyti, kad mes E, sveikiname parlamento iniciatyvą mes dabar svarstome jungtinių tautų rugsėjo mėnesio rezoliuciją ir mes pabandysime rasti būdus, kaip galima būtų įgyvendinti tam tikras nuostatas ir aišku atsižvelgsime auditorumų rekomendacijas. Dėkuoju uždėmesi. Mielai atsakysiu jūsų klausimus. Dėkoju, ponė Rudolfi, ponas Deva užduos jums klausimą. Rudolfi, o, oh, anybody? Taip. Tokia mintis iš, kaip čia pasakyti, iš niekur atsiradusi. Mes, jūs minėjote apie lūšnynus Ugandoje ir jūs norite jiems tiekti vandenį iš upių kuris būtų išvalytas ir kuris pateik, patektų žmonėms kranais ir, ir vamžiais, atsiprašau. O lietaus vanduo, ar lietaus vandenį galima gerti ir kas atsitinka su tuo lietaus vandeniu, kuris iškrenta į tą lušnyną savaime ant stogų, ar kas nors jį renka, ar kaip nors jį naudoja tame lušnyne. Aš nežinau, aš norėjau jūsų tiesiog to paklausti. Tikriausiai reikėtų pirmiausia išklausyti visų ir visų klausimų ir po to atsakymų raundas bus visiems bendras. Ana Gomes, ačiū. Aš labai džiaugiuosi, kad galiu dalyvauti šioje diskusijoje. Aš kaip tik pati atvykstu iš Adisabebo ir turiu, turiu tikrai daug, daug patirties, daug klausimų. Labai džiaugiuosi matydama Katarina Albuquerque, nors ir tik ekrane, bet vis tiek buvo labai malonu man ją išvysti. Ir džiaugiuosi, kad mes tikrai kalbam apie tai, apie šią žmogaus teisę. Na kągi, aš pati dabar atvažiuoju iš, atvykstu iš Etijopijos ir komisaras Taigi, džiugiuosi, kad ir komisaras e, suinteresuotas šiais klausimais ir, ir aš tikrai susitikusi su juo paklausiau ir norėčiau jo dabar paklausti tuos klausimus, kuriuos man uždavė etiopai. Jie sako, kad kai kuriais atvejais ES pagalba pakenkė etiopams, ir pakenkė Etijop... ES įvaizdžiui Etijopijoje. Jūs paminėjote Etijopiją kaip teigiamą pavyzdį ir nebejotinai yra teigiamų pavyzdžių Etijopijoje, bet yra ir kitokių pavyzdžių. Audito rūmai pateikė ataskaitą apie mūsų programas kai kuriuose šalise ir Etijopija yra įgyveninusi didžiausią programą iš ED, pagal EDF Bet mes dar šitos, šito proceso, šio, parlam, šio fondo, atsiprašau, netikrinome ir nevertinome. Tai yra viena iš didžiausių problem, programų ir audito rūmai pasirinko ją kaip analizės pavyzdį pateikti savo vertinimui. Žinom audito rūmų išvadas, išgirdom, ką komisija mano apie jas ir tai, kad audito rūmai sako, jog iš visų analizuotųjų projektų daug buvo tokių, kurie visai nepasitarnavo žmonėms. Galbūt jie galėjo teoriškai tokiais tapti, bet kaip jūs minėjote, dėja, jie nepasiekė savo tikslų, nes nebuvo įgyvendinti, viskas priklauso nuo, nuo įgyvendinimo, viskas priklauso nuo e, gyvendinimo. Taigi, jūs patys sakot, jeigu nebus valdoma tinkamai, jeigu nebus gerai reguliuojama, tai tie pinigai tampa tiesiog geriausia korupcijos priemonė ir viskas. Jeigu viena iš mūsų partnerių yra silpna valstybė, Etijopija beje nėra tokia tai yra stipri valstybė, galime net pasakyti totalitarinė valstybė su stipriomis institucijomis. Taigi ten problema nėra pajėgumų trūkumas, valstybės pajėgumų trūkumas apgimti interesą. Kokia yra ten problema? Taigi korupcija. Korupcija, kuri įtraukia į savo gniauštus ir Europos, ir Europos Sąjungos įmonės, ir vietos įmonės, ir vyriausybės, kuri tas įmonės pasirenka visiškai neskaidrių būdų ir taip toliau. Taigi aš pakla, noriu paklausti komisaro Piebalks ir paklausiu jo apie keletą atvejų. Ir jis pasakė, kad yra tyriama, kaip buvo panaudoti milijonai kurie dingo kažkur, neaišku kur, tam, nes viena kompanija turėjo pastatyti e, geležinkelį tarp Džibučio ir Adisabebos, bet dingo pinigai, o įmonė buvo kaip tik atrinkta labai neskaidrių būdų pačios vyriausybės, o tas geležinkelis taip ir nebuvo pastatytas. Dar yra vienas projektas, į kurį atkreipiau dėmesį Europos žurnalistų pagalba tą projektą finansavo Europos investicijų bankas. Tai yra Gilbelgybė. E, slėnyje statoma elektrinė ir tai turėjo būti finansuojama Europos investicijų banko. E, Tai puikus buvo, bu, puiki buvo intencija gaminti elektros energiją, aprūpinti žmonės, bet niekas nepasirūpino aplinkos poveikio aplinkai studiją ir poveikis galiausiai buvo baisus, nukentėjo žmonės ir gamta, buvo pasirinkta įmonė, kuri Italijoje buvo teisiama dėl korupcijos ir kurios visa istorija yra lydima kažkokių korupcinių skandalų. Tai kokiu būdu Europos komisija ir Europos investicijų bankas finansuoja tokius abejotinus projektus ir nematau atsakymų, nematau atsakymų iš šios klausimus auditorumo ataskaitoje. Arba ten panašus klausimai irgi yra keliami. Na, o dabar norėčiau grįžti prie Nairiva projekto. Tai yra labai svarbus projektas ir aišku, taip, jungtinės tautos čia turi aktyviai dalyvauti, tai susie, ten ir su Sudanu, ir su visų regionu apskritai, viskas labai sudėtinga. Kalbama apie, kalbama apie užtvanką toje upėje ir skiriama 90 milijonų šiai Nairobio iniciatyvai, tai yra dar vienas projektas, dėl kurio bejoja labai daug etijopų. Greičiausiai tai turėtų teikti elektros energiją, bet niekas nepasirūpino, kokį poveikį tai turės žemės ūkiui. Ir klausiu konkrečiai e, aplinkosaugos atstovų, ar kas nors, pavyzdžiui, yra pasirūp, pasidomėjęs to, kaip ta upė gali būti naudojama kitais tiklais, ne tik energijos gamybai, bet ir žemės ūkiui, pavyzdžiui. Ir jeigu paklausysime vyriausybės, tai aišku, viskas ten yra puiku, vyriausybė viską puikiai valdai, valdoma ir panašiai. Bet man taip nepasirodė. Aš tikrai parašysiu komisijai laišką, bet kadangi jau vyksta tokia diskusija, tai aš paprašysiu jūsų to padaryti. Jūs paklauskite komisijos, paklauskite Europos investicijų banko apie konkrečius duomenys susijusius su šituo projektu. Nes tai yra toks projektas, kuris baisiai kenkia mūsų įvaizdžiui Etijopijoje. komisijos atstovas minėjo projektus ir sakė, kad yra daug sėkmingų projektų, tačiau yra labai daug projektų, kurie nieko nepa, nepas, nepris, nepasitarnauja žmonėms ir nusėda korumpuotų valdininkų kišenėse visi pinigai. Ir aš negaliu patikėti, kad tokia iniciatyva, kuri ėjo iš uh, tarybos pusės ir kad buvo taikomi tokie prasti standartai. Tai yra pinigų švaistimas, mūsų mokesčių mokėtojų pinigų švaistimas. Ir tai neturi nieko bendro su mūsų siekiais užtikrinti visiems prieigą prie vandens. Koju Anai Gomes, noriu pasakyti svečiams, kad Ana Gomes yra mūsų pranešėja žmogaus teisų ir korupcijos srityje bei Etijopijos klausimų pridūrė ponas Dėva. Dabar ponia De Kaiser. Oui, merci, Madame la Présidente. Je ne serai pas aussi longue que, que Madame Gomez. Euh, je voudrais simplement euh, non pas poser vraiment. Dėkoju, pirmininkė. Iš esmės tai nenorėjau to klausimo, aš jokio klausimo užduoti, aš norėjau pati tiesiog pasakyti, kas man šiuose klausimuose yra ypatingai svarbu ir įdomu. Vienas dalykas, Ana minėjo tą patį. Tai yra tarp valstybinių susitarimų svarba. Jis sakė, kaip svarbu, kad komisija bendradarbiautų su vietos e, institucijomis, e, visokiamis organizacijomis ir panašiai. Jeigu nevyksta toks bendradarbiavimas, tai e, projektams sunku tikėtis sėkmės. Ypač, kai kalbam apie silpnas valstybės, tai yra svarbu. Jeigu keliauji į Afriką, Tai iškart matyti, kad lėšų, skiriama, kurios skiriamos e, šioms problemos spręsti, ten tikrai neužtenka. Tai viena. Kitas dalykas. Piliečių, gyventojų šalyse mobilumas. Tai yra didžiulė problema ir ji susijusi be kita ko su vandens tiekimu. Aš neseniai lankiausi Libane ir mes kiekvienas galim pateikti pavyzdžius iš šalių, kuriuose mes lankėmės. Taigi aš buvau Bekos žemumoje, kur yra susitelkę daug sirų pabėgėlių ir vaizdai buvo tiesiog siaubingi. Žmonių srautai yra uh, neįsivaizduojamo dydžio. Lygiai taip pat neįsivaizduojamo masto yra ir Libano vyriausybės silpnumas. Tai galima sakyti, kad ta šalis apskritai neturi valstybės. Pusantro milijono pabėgėlių yra iškeliavę į tą šalį. Šalis Libanas jos priėmė. Tačiau niekas nepasirūpino nors mažiausiamis infrastruktūros galimybėmis tiem žmonėm. Jie tiesiog palikti savo valiai. Ten nėra nei vandens tiekimo užtikrinimo, nei nuotekų sistemų. Visos organinės atliekos lieka ant žemės. Mačiau vaikus, kurie valgė duoną, bet gyveno kaip viduramžiais. Gatvė yra taip pat ir tualetas, ir kloaka, ir viskas kartu. Ir Europoje dėl to kilo maras vidurin, viduramžiais, ne vieną kartą ir naujaisiais laikais. Žmonės, pusantro milijono žmonių gyvena, galima sakyti, išvietėje. Libano atveju, aišku, tikrai galima pasakyti puiku, kad Libanas sutiko priimti tuos žmonės, bet nes, neužtenka vien juos įsileisti, nes ten tuoj kils epidemijos, tuberkuliozė, tabligė, parazitai ims veistis. Na, galima būtų be galo vardinti visus tos pavojus netgi tose šalise, kur tai atrodė neįsivaizduojamas dalykas. Be to ir Sirijoje pačioje yra daugybė žmonių, kurie dabar yra pabėgėliai ir, ir gyvena baisiausiamis skurdo sąlygomis. Na, dar vienas klausimas. kurį jūs kolega kėlėte, susijęs su liberalizavimu. Aš paremiau tą iniciatyvą, kurią pristatė ponė Perė. Žinau, kad nebūtinai privati, privatus ūkis turėtų būti blogas. Ne, jis gali būti geras, gali būti svarbus. Privati ekonomika, privatus verslininkai gali padėti valstybei įvykdyti tam tikras užduotis. Ir niekiek nebejočiau dėl jų kompetencijos, bet tam tikri dalykai turi išlikti viešajame sektoriuje, nes jie yra esminiai. Jeigu norime, ypač tais atvejais, kai norime užtikrinti, kad silpniausiai visuomenės nariai nepatektų uh, pavojingon situacijon. Jau padarėme liberalizaciją elektros rinkoje ir kas iš to išėjo? Didžiosios įmonės turtėja, tarifiniai planai yra visiškai nesuvokiami. Jie sudaryti taip, kad žmogui reikia du metus studijuoti universitete, kad jis galėtų suvokti, kas ten yra surašyta. Taigi po visų šitų dalykų žmonėms, ypač skurdžiausiems, tapo gyventi tik tai daug sunkiau. Apie kokią lygybę čia galime kalbėti? Nėra jokios lygybės. Yra regionai, kuriuose vanduo tampa vis brangesnis, jo vis mažiau ir atitinkamai silpnesnės visuomenės grupės, silpnesnės sluoksniai kurie net ir nėra iš tikrųjų visiškai nuskurdę, bet jie dėl tos priežasties tiesiog turi mokėti daugiau ir atitinkamai tampa dar, turi dar mažiau pinigų, mažiau perkamosios galės, galios. Jau mūsų šalyse atsiranda tokie skurdus regionai dėl energijos kainų, o jeigu dar tai atsitiks ir su vandeniu, tai, tai bus jaučiama dar ryškiau. Kitaip sakant, mes Europoje jau turime tokius tokias e, visuomenės grupės, kurias valstybė turi remti tam, kad jie galėtų susimokėti už vandenį ir jiems reikia užpildyti 20 biurokratinių formuliarų tam, kad gautų kelis varganus eurus sumokėti sąskaitoms už vandenį. Taigi, mes norime visuotinių gerybių visiems ir turime pasistengti, kad jos išliktų valstybės rankose, būtų tas, ta universali visuotinė gerybė, kad nereiktų paskui žmonėms dalinti išmaldos tam, kad jie galėtų apsirūpinti vandeniu. Aišku, kad privatus sektorius techninius klausimus gali išspręsti puikiai, tai teisinga bet nereikia jam perleisti visko. Dar vienas dalykas - universalioji visuotinė gerybė ir, ir tų gerybių arba išteklių išsaugojimas. Paimkime Palestiną ir Izraelį vandens sunaudojimo normos, racionai ten yra labai skirtingi. Okup... Tie, kurie yra okupavę tam tikras teritorijas, turi pilną vandens, kiti visiškai jo neturi. Lygiai tas pats ir su kaina. Aš manau, kad vanduo yra visuotinė gerybė. Ir taip neturėtų būti. Girdėjom daug visokių pasisakymų, bet aš manau, kad tie pasisakymai daugiau mažiau tik tai remia mūsų kovą. Ir labai džiaugiuosi, kad pilietinė iniciatyva, kuri čia buvo pristatyta, surinko jau beveik 2 milijonus parašų. Aš manau, kad tai yra pakankamai stiprus signalas ir, ir manau, kad komisija tą taip pat suvokė, kad tai yra toks signalas. Pone Beržer norėtų pasisakyti. Beržiak. Beržiak, Beržiak norėtų pasisakyti. Beržiak. Bet dabar jau yra beveik pusė pirmos. Taigi prašau tik tai pasisakyti trumpai ir nekomentuoti, pasakyti tik klausimus. Na, jeigu liko tik penkios minutės visiems, tai ką jau čia be pasakysi. Bet noriu pritarti daug, daugumai jau kalbėjusių kolegų. Džiaugiuosi, kad įvyko šie klausimai, nes mes jau ne pirmą kartą e, reikalavome panašių bendrų klausimų, išklausėme ir įvairiausių mm, suinteresuotų grupių atstovų ir, ir išgirdome socialinių ir ekonominių motyvų ir labai svarbu yra pabrėžti šią teisę, kuri turi ir socialinių, ir ekonominių pasiekmių. Tai buvo proga iš tikrųjų susumuoti rezultatus, užrašyti vieną kitą dalyką ir pagalvoti apie tai, kaip galima būtų efektyviau spręsti kai kurias problemas. Ir man kilo, kilo čia tokių minčių ypač kas dėl silpniausių ir labiausiai pažeidžiamų asmenų apsaugos, ar tai būtų valstybės, ar tai būtų žmonės. Tai yra mūsų pagrindinė užduotis. Nevyriausybinio organizacijų vaidmuo ir vietos projektų vaidmuo čia yra esminis. Tas buvo ne vieną kartą paminėta ir buvo kritikuojama kai kas ir tarptautinių organizacijų atstovai kritikuoja uh, dažnai tai, kad komisija nenori vykdyti smulkių projektų. Aš noriu komisiją dar kartą e, paprašyti atsakyti į tai, ar tai yra tiesa. Jūs pats minėjote, kad vietos projektai yra efektyvesni. Ir aš tikrai dabar prisijungčiau prie kairiųjų pažiūrų ir aš manyčiau, kad tokių projektų, smulkių projektų vykdymas yra daug rentabilesnis ir daug, atneša daug daugiau naudos. Taigi dabar norėčiau dar pasakyti, kad aš taip pat pasirašiau jūsų iniciatyvą ir man tik tai gaila, kad Prancūzija nesugebėjo mobilizuoti tiek pajėgų, kiek kitos šalis ponas Paja, ir jūs sakėte, kad e, esminis aspektas yra valstybės institucijos kontrolė, nes tai yra visuotinė gerybė, vanduo neprekė. Todėl turi būti kažkokia valstybės institucija, kuri vis tų, viską kontroliuotų. Todėl ši iniciatyva, manau, ir yra nukreipta būtent tokia linkme, kaip visų valstybės institucijos gali uh, deleguoti kažkokias tai, kažkokius įgaliojimus ir ar gali apskritai, na čia aš palaikau jūsų nuomonę, kolegė, džiaugiuosi, kad piliečiai tikrai ėmėsi iniciatyvos ir kad iš koncesijų direktyvos buvo išbraukta, išbrauktas vanduo, vandens ūkis. Aš manau, kad vandeniui reikia kitokio požiūrio, nes tai yra specifinė gerybė manau, kad ir universaliųjų paslaugų klausimų dar mes pasistumėsime į priekį, mintą minėjo ir kolegija De Kaiser. Manau, kad Europos įstatymai kartais yra tiesiog iškraip, iškreipti, jie mėgina, mes savo įstatymais vykdom kažkokią tai karitatyvinę veiklą vietoj to, kad paprasčiausiai užtikrintume visiems vienodą prieigą prie visuotinio gėrio. Ačiū. Ačiū, pane Beršė. Aš turiu klausimą. Poniai Nodrun, jūs kalbėjote apie tai, kaip svarbu suteikti. Tik e, didelį dėmesį ir tiems, kurie valo viešosius tualetus. Mes neseniai bendravome su neliečiamaisiais Indijoje, su jų atstovais. Ką jūs galėtumėte pasakyti apie juos? Uh, nes tai iš tikrųjų yra labai aiškus diskriminacijos kasos pagrindų atvejis. 12.30 vertėjai išeis, taigi norėčiau paprašyti visų, pirmiausia, ekspertų, atsakyti į klausimus per 3 minutės. Tikriausiai jūs tik tai, ponė Perė, kalbėjote prancūziškai, tai gal jūs pradėkite, o kiti kalbės paskui angliškai jūs galite pirma pasisakyti dvi, tris minutės, nes jūs kalbėjote prancūziškai, nes kai išsiskirsis vertėjai, mums reikės kalbėtis angliškai. Ačiū. Atsakydama į dalyvaujančių komentarus, norėčiau pirmiausia padėkoti tiems, kurie pasirašė e, pilietinę iniciatyvą. matau, kad jūs supratote, kas yra svarbiausia, būtent atskirti, kas yra bendras turtas. Mes jau labai senai bandėme iškelti šią idėją, kad e, viešusios paslaugos turėtų būti bendras ES turtas viešosios e, paslaugos samprata yra labai skirtinga valstybėse narėse. Mes e, tą apibrėžę, tą iškėlę padarysime pažangą ir tikėkime, kad padarysime pažangą įvairiais lygmenimis e, - lokalių, vietinių, nacionalinių lygmenių. Pažangą apibrėždami, kas yra tas bendras gėris. Kai kalbame apie. E, bendradarbiavimą, vystomą, bendradarbi, vystomą į bendradarbiavimą, labai svarbu, kad visi žaidėjai tame bendradarbiavime bendradarbiautų, būtų solidarūs. Kaip prancūzė galiu pasakyti, kad mes žinome, ką mums davė tos didžiosios tarptautinės bendrovės. Bet labai svarbu, kad jas prižiūrėtų, kad jas kontroliuotų valstybių e, atitinkamos institucijos. Buvo bandoma persidėrėti koncesijos sutartis Žinoma, Europoje prasideda labai aktyvus lobizmas, kai tik tai užsimenama apie dėrybas dėl koncesijos sutarčių, ypatingai Vokietijoje, kuri sugebėjo pasiekti, kad vanduo būtų išbrauktas iš koncesijų direktyvos. Komisija dabar sutinka kad vanduo nėra prekė, kaip bet kuri kita prekė, kurią galima tiesiog prekiauti. Taigi, baigsiu savo pasisakymą mintimi, kad e, ko mums reikia iš komisijos, tai būtent, kad jie toliau eitų tuo keliu, kurio buvo einama su koncesijų direktyva, kad ją galima būtų dar suskaidyti ir galbūt net sudaryti galimybės e, viešojo sektoriaus partnerystėms, viešojo privataus sektoriaus e, partnerystėm. Žinoma, aš nenoriu sugrįžti prie, social, e, prie sovietinių sistemų, bet norėčiau, kad ši iniciatyva būtų